mes pakeitėme posėdžio salę ir todėl iškylo tam tikrų nesklandumų. Dabar norėčiau pateikti prane, e, pirmininko pranešimus. Pirmasis pranešimas. Ketvirtadienio po pietų posėdis yra atšauktas. Ir antrasis pranešimas būtų štai koks. Dėl septintojo mūsų darbo tvarkės klausimo Tai yra grįžtamo informacija apie vykstančius trišalius dialogus, ypač dėl trilogo, kuris vyko iki nakties. Šitas klausimas yra atidavimas ateičiai, kadangi neturime jokių trilogo rezultatų, taigi šiandien po pietų šito klausimo nenagrinėsime. Trečiasis darbo atvarkės klausimas. Šiandien vertimo į visas kalbas neturime, tenkame, tenka dėl to apgalėstauti. Dėl to, kad salė yra per maža, nėra vietų visoms visų kalbų kabinoms. O šiandien po pietų situacija pasikeis ir rytoj ryte mes darbuosimės kitoje posėdžių salėje, mūsų įprastinėje salėje Jan pastate, ten yra pakankamai vertėjų kabinų ir vertimas bus užtikrintas į visas oficialias kalbas. Jeigu niekas neprieštarautų, dėl tos informacijos, kurią aš pateikiau, tuomet mes galėtume pradėti nagrinėti savo darbuotvarkiam. E Trečiasis klausimas tai yra elektroninės atpažinties elektroninių operacijų patikimo užtikrinimas paslaugos vidaus rinkoje. Marita. Gavome maždaug 400 pakeitimų siūlymų dėl šito reglamento, dėl elektroninės atpažinties elektroninių operacijų patikimo užtikrinimo. Šiuo metu situacija štai kokia. Didelių skirtumų reiškimoje nuomonėje nėra. Atrodo, kad galėsime susitarti dėl teksto. Mes pirmiausia nuėjome susitarti dėl elektroninės identifikacijos šiame reglamente, o pato pereisime prie kitų dalykų. O svarbiausias dalykas, didžiausias iššūkis yra suformuluoti tekstą taip, kuris uh, sutaptų su IMCO reglamentu. IMCO reglamentu, už kurį atsako e, šitas komitetas, todėl reikia suderinti tekstą tarp šių komitetų, tačiau apskritai tekstą atskirti į atskiras kompetencijų dalis yra labai sudėtinga. Taigi, jeigu mes atskiriame vieną straipsnį, tada vis tiek jis yra vienai per kitaip susijęs su kitais. Šešėliniai pranešėjai mano, kad labai svarbu koordinuoti mūsų veiklą su IMKO, o IMKO pranešėjas Gala. Ar... Kan jag nämna. Gala pateikė savo pasiūlymus ir galbūt reikėtų išspręsti pačius principinius klausimus iš esmės. Pirmiausia, dėl aut identifikacija vietoj identifikavimo. Mes gavome pasiūlymus, kuriuose yra siūloma įdėkti identifikavimo, autentifikavimo ir identifikavimo koncepcijas ir kad visos šitos paslaugos būtų įvardintos tos identifikavimo koncepcijos įgyvenimo metu. Svarbu, kad nebūtų tos informacijos, kuri yra nereikalinga. Manau, kad kiekviena valstybė narė turi turėti galimybę sukurti savo struktūrą. Todėl šiame reglamente yra labai svarbu tolygiai spręsti nacionalinės ir nacionalinių ir europinių sistemų tapatumo klausimus labai svarbu nediskriminuoti tų valstybių, kurios jau yra įdėkų savo nacionalinės e, tapatumo sistemas. E, identifieringsuppgifter. E, jag kommer alltså försöka hålla fast vid det jag har... Adekvatumo nustatymo, tapatumo nustatymo sistemų yra pakankamai daug ir todėl labai svarbu nustatyti abipusės vienodas nuostatas, kad jos techniškai galėtų sutapti ir kad būtų atsižvelgta tuo pačiu į valstybės pasirinkimą. Antras klausimas susijęs su duomenų apsauga. 11 straipsnėje yra kalbama tik tai apie tas dalis, kurios yra susijusios su uh, patikos paslaugomis. Patikimo užtikrimo paslaugomis. Ir šioje teksto dalyje taip pat kalbama apie patitikimumo užtikrimo paslaugas kaip tokias. Ir taip pat e, validavimo mechanizmas, kuris yra numatytas duomenų apsaugai kiekvienoje valstybėje. Tai reiškia, kad duomenų apsaugos nuostatos, bendrosios nuostatos turėtų būti arba pakankamos bendros, ar reikėtų numatyti kokių nors papildomų. Ir todėl reikėtų apsispręsti, kaip mes pasielgsime, ar griežtinsime nuosadas dėl duomenų apsaugos ar ne. Trečiasis klausimas ypatingai svarbus. Ypatinga dėmesį reikia skirti tarptautinių elektroninių paslaugų suderinamumui reikėtų pagalvoti, ar reikėtų kokio nors prioriteto, e, kokio nors specifiniai sričiai. Čia yra kalbama apie tai, ar nereikėtų susijęti tas valstybės, kurios jau teikia elektroninės atpažinties paslaugas. Ir taip pat reikia užtikrinti tą saveikumą toms paslaugoms, kurios turi pakankamai daug tarp valstybinio elemento. Taigi yra siūlymi pakeitimai šiuo uh, klausimu. Utav de ändringsförslag som vi har fått in, eh, det är om alla betrodda tjänster som Ir patikimumo užtikrinimo paslaugos. Nežinia, ar jas reikia įtiekti į šitą reglamentą. Sakykime, ar puslapių, internetinių puslapių identifikavimas. Čia labai svarbu apsispręsti, apie kokios patikimo užtikrimo paslaugas kalbame ir apsispręsti, ar vienas ar kitas įtraukti į šitą reglamentą. mes turime labai gerai išsiaiškinti, kokios būtų to reglamento pasiekmės. Mes negalime sureguliuoti šitos srities taip, kad tas, tas teisės aktas užkirstų kelią e, tolesnį raidai. Ir penktoji dalis tai yra labai svarbi esminė ir daug šio reglamento nuostatų numato galimybę komisijai priimti deleguotus arba įgyveninimo teisės aktus. Aš anksčiau jau kalbėjau, kad yra valstybių narių, kurios skeptiškai vertina šitą siūlymą komisijai suteikti įgaliojimus ir padaryti valstybės priklausomas nuo deleguotojų arba įgyvenimo teisų aktų. Mes, manau, rasime sprendimą ir šiuo klausimu. Grazie, Marita. E... Dėkoju, Marita. Atrodo, kad mūsų laukia daug darbo, virš 400 pakeitimų reikės įvertinti ir suderinti tarpusavį pirmoje pranešėje dėl Kastijo. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Mes tikrai nagrinėjame tokį klausimą, kuris turi labai daug reikšmės skaitmeningai skait, Europos skaitmeniniai rinkai. Ir žinoma, šis rytis yra vienas iš svarbiausių dalykų mūsų darbo tvarkyje. Ir sutinku su pranešėje, su jos pastebėjimais ir dėkoju už bendradarbiavimą. Manau, jog mums pavyko suvienyti skirtingų pranešėjų nuomonės ir manau, jog mums pavyko pasiekti pažangos, geros pažangos ir parengti gerą dokumentą, nagrinėjantį šios klausimus. Dabar norėčiau atkreipti dėmesį į kai kurios mano pateiktus pakeitimus, ir taip pat į tuos, kuriuos pateikė ir kiti kolegos. Tiesa, kad diskusija dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų e, nėra taip toli pasistumėjusi į priekį, tačiau tai yra viena iš tų temų, e, į kurią pasižiūrėjau teikdama ir pakeitimus ir norėčiau pateikti keletą pastabų. Čia yra keletas sunkumų, kadangi mes turime skirtingas apibrieštis, kalbant apie patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir tų teikėjų, kurie yra kokybiški patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai. Sunku pasižiūrėti, kaip vyks priežiūra šioje srityje, kaip vyks stebėsena taip, kaip tai yra numatyta komisijos pasiūlymo 13 straipsnėje, nes e, nėra tiek daug tokių patikimumo užtikrinimo teikėjų. Taigi reikės pasižiūrėti, kaip mes užtikrinsime šią stebėseną, jeigu pati priežiūros institucija net nežino, kas yra šie patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai. Taigi reikėtų turėti tokį pasiūlymą, kad galėtume palengvinti darbą šioje srityje. Todėl manau, kad 278 e, pakeitimas, kurį pateikė vienas iš mūsų kolegų, Said Karim, e, kaip tik ir yra susijęs su 15 straipsnio pirma dalimi ir jis kalba apie tai, jog reikėtų turėti atitikties sertifikatą tokiems patikimo užtikrinimo kokybiškiams paslaugų teikėjams. Antra, mums reikalinga tokia patikima aplinka, kad galėtume suaktyvinti santykius skaitmeninėje aplinkoje. Šiuo metu turime užtikrinti, kad būtų autorizuoti pakimimo užtikrinimo e, paslaugų teikėjai, kurie galėtų gyveninti savo pareigas. 17 straipsnėje kalbama apie tokių paslaugų teikėjus ir kuomet jie išreiškia tokį savo ketinimą priežiūros institucijai, netgi jeigu priežiūros institucija uh, nustatė, kad jie negali teikti tokių paslaugų. Manyčiau, jog ateityje dėl to gali iškilti problemų. Reikėtų užtikrinti, kad bus įgyvendintas patikrinimas, kaip yra numatyta 323, e, 326 ir 324 pakeitimuose. Kiti kolegos taip pat atspindėjo šios dalykus, teikdami pakeitimus ir jie taip pat yra labai įdomus. Ir to pasiekoje mums pavyko pasiekti kompromisinį pakeitimą. Manau, jog jame mes suderinome visus e, siūlymus dėl pakeitimų. Galiausiai Kalbant apie dešimtąjį straipsnį, mes kalbame čia apie patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus iš už ES ribų. Čia reikėtų sukonkretinti, ar jie bus įtraukti į paslaugų teikėjų sąrašą, į Europos paslaugų teikėjų sąrašą. Ir reikės nustatyti, kas bus atsakingas už tai, kad būtų stebimas e, suderinamumas ir su šiais paslaugų teikėjais iš, teikėjais iš trečiųjų šalių už ES ribų. Reikės užtikrinti, kad jie taip pat atitiks nuostatas numatytas šiame reglamente. Taigi, 223 pakeitimas įgalioja komisiją vykdyti tokią stebėsiną. Tai yra labai svarbu. Kitas klausimas, kuris taip pat yra labai svarbus, apie jį dabar nekalbėsiu dėl laiko trūkumo, yra susijęs su to, jog reikėtų užtikrinti technologinį neutralumą. 63 e, ir 123 pakeitimas apie tai kalba. Ten užsimenama apie privatų į sektorių taip pat. E, į tai reikėtų atkreipti dėmesį ateityje rengiant deleguotusius teisės aktus. Apie tai kalba 93, 43 ir kiti pakeitimai. Daugelis iš jų kalba apie šią temą. Taigi dėkoju, norėčiau pabrėžti, kad mes dirbome bendradarbiavimo dvasioje. Tikrai nusiteikimas buvo labai geras ir mes ir ateitie tikimės vaisingo bendradarbiavimo. Ačiū. Ačiū ponia Kastijo. Toliau kalbės ponas Krocmanas. Ačiū pirmininkė. Tie pakeitimų siūlymai rodo, kad mes daugeliu klausimų turime susitarti dėl komisijos pasiūlymo esmės. Dažnai tenka išspręsti sudėtingus klausimus, bet ir atsižvelgti į niuansus. Nors jūs puikiai informavote pakeitimus, aš norėčiau pasakyti, kad EID e, skyrius kelia pakankamai daug klausimų. Pirmiausia, identifikavimas turi būti labai aiškus, kaip siūloma pasiūlyme, o kaip paslaugos. Paslaugos, kurios reikalauja tik tai e, laiko termino patikrinimą Yra tokių sistemų valstybėse narėse, tačiau mes turime nepamiršti, kad nacionalinių sistemų negalime keisti, nei kaip nors harmonizuoti. Taigi, kadangi šitos sistemos yra skirtingo e, saugumo lygio ir siekiant jas e, suvienodinti, reikia užtikrinti prieigą prie tokių patikimų užtikrimo paslaugų tarptautinių mastų. Tačiau reikia užtikrinti vienodą saugumo lygį. Tač, dabar sistemos, kurios yra įdėktos mikroschemose, e, kitose valstybėse galbūt bus naudojamos e, įklijuose pasuose arba mikroschemose pasuose. Todėl reikėtų pabandyti palyginti tas sistemas tarp valstybių narių. ES lygmenių jau yra įgyvenim tam tikri uh, E, bandomieji projektai ir iš tų projektų reikėtų pasimokyti, iš tos sukauptos patirties pasimokyti. Kita vertus, mes negalėtume e, ties kištis į rinkos procesus, kadangi reikia užtikrinti ir konkurencinę kovą. Jeigu yra nekvalifikuotos e, paslaugos, tai čia mūsų manimų nereikėtų kištis, apskritai į civilinės atsakomybės uh, sferą mums nereikėtų gvieštis. Taigi mes turėtume e, neapsunkinti kelio trečiųjų šalių paslaugų teikėjams patekti į ES vidaus rinką. Tai, kad komisija turėtų numatyti tam tikras prielaidas, manyčiau, nėra labai priimtinas dalykas. ES numatyti tam tikrą sertifikavimo sistemą Aš manyčiau, kad tai yra įmanoma, tačiau reikėtų e, kompetitingas institucijas įpareigoti, kad būtų stebimas tų paslaugų procesas. Tačiau prieš pradedant veiklą reikėtų iš karto atlikti patikrinimus dėl saugumo, o ne tik tai po šešių mėnesių. Todėl reikėtų tų kvalifikuotų mm, patikimumo sertifikatų e, veiklą pradėti iš karto. Dėl bendradarbiavimo su IMKO komitetu aš manau, kad ITRE ir IMKO komiteto nuomonės netaip jau skiriasi ir aš manau, kad galėsime pasiekti protingą kompromisą. E, Ačiū. Žaliųjų atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat visiems kolegoms, kurie dirbome ties šiuo reglamentu. Norėčiau prisiminti, kad reglamento projektas prasideda nuo šių dviejų žodžių – pasitikėjimo kūrimas. Ir manau, jog tai turėtų būti mūsų pagrindinis tikslas. Dėl to man labai malonu matyti, kad svarstymai dėl duomenų apsaugos, elektroninių e, transakcijų saugumo užtikrinimo. E, visi šie klausimai e, nekelia prieštaravimų tarp šešėlinių pranešėjų ir pranešėjo ir tai išlieka mūsų darbo esme. Norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Uskuk už tai, kad ji dirbo bendradarbiavimo dvasioje. E, taip pat praėjusią savaitę vyko šilnių pranešėjų susitikimas. Ypač manau, jog labai svarbu tai, kad ji rimtai svarsto tapatumo nustatymo klausimą. Man atrodo, jog atpažintis nėra vien tik tai techninis procesas. E, tai, jog šis klausimas nėra suderintas tarp valstybių narių būtent validavimo paslauga, paslaugos nėra suderintos. Tai reiškia, jog mes sakome kažkam, jog atitinkame paslaugų teikimo reikalavimus. O tai yra techninė sistema. Jūs negalite susitikti su asmeniu akis į akį ir čia valstybės narės pasirinko skirtingus sprendimus. Taigi, jeigu mes kalbame apie saveikumą, tuomet aišku, jog tai yra techninių sistemų saveikumas ir manyčiau, jog uh, čia turėtų būti teisinė sistema, nes e, tapatumo nustatymas e, ir priemonės tam pasiekti yra visiškai techninio pobūdžio. Taigi norėčiau paklausti komisijos nuomonės šiuo klausimu. Galbūt būtų galima šiek tiek pakeisti požiūrį, kalbant apie tapatumo nustatymą. Tai yra gana e, filosofinio pobūdžio terminas, abejotinos reikšmės terminas Galbūt mes galėtume surenkti diskusiją dėl to, kaip galėtume sukurti saveikumą. Aš manau, jog visos valstybės narės ir taip pat piliečiai valstybėse narėse to nori. To siekiant, manau, taip pat svarbu ir dėl to, manau, sutiks mano kolegos su manimi, tai, jog techninio suderinimo procesas neturėtų e, nukrypti į žemiausius e, kokybės standartus egzistuojančius Europos Sąjungoje. Kai kurios valstybės narės e, siekia atskirti įvairias institucijas, kaip kad yra, pavyzdžiui, Vokietijoje ir Austrijoje, o kitos valstybės narės e, jas visas suvienyje, tokios kaip, pavyzdžiui, Belgija, Švedija. Taigi, kaip galėtume užtikrinti, kad saveikumas tarp techninių paslaugų e, tikrinant, ar kažkas atitinka tam tikrus reikalavimus, kuriuos nustatė vyriausybė teikiantiesiems paslaugas atitiks šias skirtingas institucinės sąrangas egzistuojančias skirtingose valstybėse narėse. E, toliau, kas man kelia nuostabą, dar vienas dalykas. Mes čia kalbame apie patikimumo užtikrinimo paslaugas ir elektroninės atpažinties paslaugas. Ir atpažintis reiškia skirtingas paslaugas. Ir čia man susidaro įspūdis, kad galbūt aš kaip pilietė uh, turėčiau turėti teisę pasirinkti. Taigi, kodėl mes nesukūrėme tokio techninio suderinimo, tokiu lygiu, kuomet pats pilietis galėtų pasirinkti tapatumo nustatymo priemonės, pasirinkdamas elektroninės valdžios paslaugas, pasirinkdamas tokias priemonės, kuria, kuriamis aš pasitikiu, kurios gerbė mano privatumą ir taip toliau. Taigi norėčiau išgirsti komisijos nuomonę šiuo klausimu taip pat. Ir Paskutinis pasvarstymas, kurio mes kol kas dar nebuvome iškėlę šešėlinių panešėjų susitikimuose, tačiau kurį kelsime ateityje, yra susijęs su tuo, kaip galime užtikrinti pačiu geriausiu būdu saugumą e, e, šioje srityje. Aš e, būčiau linkusi, kad reglamente saugumas būtų užtikrintas per skaidrumą. Tai reiškia, jog reikėtų uh, vykdyti tinkamus auditus, apie tai kalbėjo mano kolega, ir taip pat tai turėtų tikrinti ir kiti atsakingi asmenys. Kalbant apie elektroninio parašo direktyvą 99 metų, ten priešingai e, ypač akcentuojamas saugumas per politinės priemonės. O iš tikrųjų tai nebūtinai e, E, leidžia vystytis ekonomikai, kaip kad iš pradžių buvo numatyta. Taigi norėčiau išgirsti komisijos nuomonę apie e, saugumą per skaidrumą. Galbūt būtų galimybė leisti pasiekti didesnį saugumą per skaidrumą, tam, kad mes galėtume matyti, kad saugumas yra skaidrus, e, kuriam galima pritaikyti auditus ir kurį suprastų visi žmonės, pasinaudojantis šiomis paslaugomis kaip ir visi paslaugų teikėjai egzistuojantis vyriausybės struktūroje. Taigi norėčiau išgirsti komisijos pastabas šią temą ir dėkoju Jums už Jūsų laiką ir bendradarbiavimą kolegoms. Ačiū. Grazie a lei. Sono te... Dėkuoju. Dabar pasisakė visi šešėliniai pranešėjai ir galime pradėti diskusiją. Ponas Odi. Dėkuoju, ponė pirmininka. Savo pirmosius žodžius norėčiau skirti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už jų pastabas apie šį dokumentą, kuris yra labai svarbus mūsų žemynų konkurencingumo užtikrinimo elementas. Kelios pastabos dabar. Dešimtasis straipsnis mums. Mes manome, kad trečiųjų šalių uh, paslaugų, e, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai galėtų būti iš trečiųjų šalių ir čia be abejo abipusiškumo principas būtų labai svarbus. Abipusiškumas yra svarbus, taip, bet e, ir todėl turime reikalauti, kad ir trečių šalių e, teisės šalis taip pat leistų mūsų patikimų užtikrinimo uh, paslaugų teikėjams veikti jų šalyje. Ir 19 straipsnis. Čia aš siūlyčiau pateikti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų, teikėjams taikomas sąlygas ir kriterijus. Mes norėtume, kad šios sąlygos padėtų mums kovoti su terorizmu, pinigų plovimu, nes žinome, kad nusikaltėliai gali e, tikrai lengvai pasinaudoti elektroniniu e, parašu ir e, kai tik tai žmogui atrodo, kad kažkas yra nešvarus, iš karto atsisako šių paslaugų. 20 straipsnis, aš žinau, kad jisai sukels problemų ir kad mes apie jį dar kalbėsime. Kai kalbame elektroninį parašą, uh, Suprantam, kad tai nėra toks pat parašas, kaip ir e, savo ranka padėtas parašas, tačiau jis gali būti laikomas ekvivalent, ekvivalentišku. Ir, ir tuomet, kai bus taikoma tokia nuostaika, viskas bus gerai, bet man atrodo, jog sukčiavimas yra labai galimas elektroninėje, virtualioje erdvėje. Ir tuomet, kai iškyla teisiniai konfliktai, tuomet uh, pirmenybė turėtų būti teikiama realiam tikram parašui, o ne elektroniniam parašui. Ir aš manau, kad e, ekvivalentiškumo prezumcija e, turėtų būti e, taikoma bent jau dešimtmetį, tol kol mes įsitikinsime, kad viskas veikia labai gerai. Ir paskutinė pastaba, ir aš dėkoju mūsų pranešėjai yra susijusi su deleguotais ir gyvendinimo aktais, bet tai yra bendro pobūdžio pastaba, ponė pirminkė. Mane tikrai stebina, kiek mes turėsime deleguotojų aktų. Mes balsuom dėl teisės aktų ir po to bus, viskas bus sutvarkoma per deleguotusius aktus. Man atrodo, kad 70 ar net 75 teisės aktai susijęs su daugiametį finansinė programa bus galiausiai įgyvendinami per deleguotosius aktus, bus aš iš, išdėstami per deleguotosius aktus. Ir aš norėčiau Jums, ponė Pirngė, pasakyti, kad Mes, ko gero, kaip parlamentas negalėsime tinkamai prižiūrėti, kaip bus e, gyveninami šį deleguotį aktą. Ir todėl aš norėčiau paprašyti jūsų, ponio pirmininkė, pirmininkų suėgoje, paprašyti, e, kad būtų svarstyti apie tai, kokiu administracinių pajėgumų mums reikės tam, kad mes galėtume tinkamai vykdyti deleguotojų aktų priežiūrą. Ir aš manau, kad tai būtų labai reikalinga. Visiškai nepriimtina e, tai, negalime leisti tam, kad tiek daug turėtum deleguotų aktų ir kad mes, netu, kad mes neturime tinkamų jų priežiūros priemonių. Dėkoju. Pone pirmininkai, mes perdusim šią pastabą ir iš tikrųjų apie tai reikėtų kalbėti pirmininkų suėgoje, kaip to ir paprašė ponas Odit. Iš tikrųjų, deleguotų aktų yra labai daug ir, ir šiam dokumentui taip pat uh, bus rengiami deleguoti aktai. Na kągi, jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti iš Europos parlamento narių, tuomet aš suteiksiu žodį Andrėjus Servitės, Europos komisijos delega e, atstovui, nes kolegos nekantriai laukia komisijos pastabų. Thank you very much. Uh, uh... Dėkoju, labas rytas visiems. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti pranešėją ir visus gerbiamuosius šio komiteto narius su tuo, kad jie pateikė savo pastabas ir prisidėjo prie diskusijų apie šį pasiūlymą, kurį pateikė komisija. Manau, jog pranešėjos pateiktos pastabos ir klausimai apie mūsų tik, ilgalaikius tikslus ir šio pasiūlymo paskirtį tai yra tėl, suprantami. Mes manome, kad labai svarbu yra patobulinti šios pasiūlymus ir dabar reaguodamas į komisijos, į komiteto pateiktus klausimus, aš galiu pasakyti, kad komisija iš esmės pritarė bendrai pakeitimų krypčiai. Be abejo, mes turėsime užtikrinti, kad galutinis uh, Mūsų darbo rezultatas e, bus e, toks, kad mes nepamirštume pagrindinio tikslo, tai yra pasitikėjimo stiprinimą ir e, būtinybę sudaryti visiems operatoriams tokią terpę, kurioje jie galėtų pasitikėti vieni kitais. Ir mes norime, kad visos pagal šį reglamentą teikiamos paslaugos būtų patikimumas adekvatumas ir, arba proporcingumas, mums atrodo, kad tai, kas yra pasiūlyta, tai yra siūlomas režimas yra skirtas tam, kad galima būtų pasitikėti paslaugų teikėjais ir komisija yra pasirengusi bendradarbiauti su jumis tam, kad būtų tinkamai užtikrintas pasitikėjimo e, principas. Aš kalbu apie, apie tarpusavio paslaugų teikėjų pasitikėjimą ir piliečių pasitikėjimą paslaugų teikėjais. Toliau klausimai. Elektroninė atpažintis e, ir tapatumų nustatymas. Mes neturime jokių e, siekių visiškai suderinti tapatybės nustatymo ir pažinties e, paslaugų Mes tiesiog norėtume sukurti būtiniausi teisinį režimą, kuris leistų mums naudotis elektroninės atpažinties paslaugomis ir priemonėmis valstybėse narėse. Ir dažnai tai yra priemonės, kurias valstybės narės jau e, taiko ir kurias taiko viešojo sektoriaus e, paslaugų tekėjams valstybės narės be abejo turės e, teisę e, pranešti mums apie tai, kokios schemos jau yra taikomos jų šalyje. Aš kalbu apie ta, tas e, schemas, pagal kurias piliečiai gali naudotis paslaugomis ne tik toje teritorijoje, kurioje ta schema yra taikoma. Uh, Ir e, mes kalbame apie elektroninę atpažinti ir jos e, taikymo priemonės. Tai yra šio dokumento taikymo sritis ir todėl mes man galvojame apie saveikumo platformų kūrimą ir vienas iš jūsų kolegų apie tai kalbėjo. Jūs klausėte apie tai, kokius bandomuosius projektus komisija finansavo nuo 2008 metų ir komisija apie Storkų pro projektą, kuris buvo e, gyvendimas nuo 2008 metų. Mes manome, kad elektroninės pažinties priemonės e, yra techninio saveikumo e, tikslas. Taigi čia viskas vyksta teisinga linkme, mūsų nuomonė sutampa. Be abejo, pas žodis validation gali bū, e, apimti tapatybės registravimą, o tas tapatybės registravimas gali įeiti į valstybės narės kompetenciją. Ir būtent čia gal mes ar nelabai galėsime diktuoti savo sąlygas valstybėms narėms. Ir komiteto nariai taip pat apie tai kalbėjo. Jūs kalbėjote apie tai, kad valstybės narės turėtų būti atsakingos už šį konkretų klausimą. Antras klausimas buvo susijęs su piliečių pasirinkimu ir pasirinkimo laisvė. Be abejo, kai kalbame apie elektroninės atpažinties paslaugas ir prieigą prie paslaugų, čia visi suprantame, kad e, laisvė naudotis paslaugomis yra labai svarbi ir mes nenorime jos atimti, tačiau mes manome, kad negalima neikti, jo kaip žodžios atpažinties ir tapatumo nustatymo paslaugos e, yra tas dalykas, kuris turi būti e, aiškiai reglamentuojamas. To mes ir siekime šio e, reglamentu. ir už tas paslaugas turi būti atsakinga kiekvienos valstybės narės nustatyta institucija. Kiekvienos valstybė narė gali pati nustatyti, kuri institucija bus atsakinga už elektroninės pažinties paslaugų sertifikavimą. Taigi mes turėsime da, nemažą spektrą da, elektroninės pažinties formų ir valstybės narės pačios galės nuspręsti, kokios politikos laikytis šiuo klausimu. Ir labai svarbu yra pripažinti tai, kad ir valstybės narės e, turės taip pat sukurti ir e, paslaugų teikėjo e, akreditavimo sistemą. ir be abejo piliečiai turi turėti teisę naudotis ne vien jų šalyje teikiamomis paslaugomis. Ir trečias klausimas buvo susijęs su, paslau, su skaidrumu. Skaidrumas yra labai svarbus dalykas ir komisija visiškai pritarė tam, ką jūs kalbėjote. Mes norime, kad paslaugų teikėjai privalėtų prieš pradėdami savo veiklą pateiktų saugumo audito ataskaitą ir tuomet kvalifikuoto, kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų institucija galėtų patikrinti tą ataskaitą. Dėkuoju, dabar sutikiu žodį pranešėjai, kad jie apipendrintų diskusiją. <clears throat> Eh, Ačiū. Iš pasisakymo supratome, kad kyla bejonių dėl to, kaip vertinti tą sudėtingą svarbę struktūrą ir kaip reikėtų apskritai užtikrinti saugumą ir saveikumą. Ir nenorėtume kokios nors prieštaro šioje srityje. Taigi labai svarbus yra infrastruktūros dalykai, kadangi infrastruktūra turi užtikrinti žodžio e, laisvę, taip pat e, užtikrinti sklandų rinkos veikimą. grįžtant prie komisijos pasisakymų. Mes čia nekalbame apie šių paslaugų harmonizavimą, mes tiesiog siekime užtikrinti saveikumą tarp dabartinių sistemų, kad sistemos viena kitą suprastų, kad galėtų komunikuoti viena su kita. Tos sistemos neturi būti tapačios. Pilar de Castijos komentaras. Aš pritariu iš esmės jos pasisakymui dėl priežiūros institucijų. Iš tikrųjų reikia gerokai pagerinti jų e, veiklą. Taip pat toliau reikėtų tęsti diskusijas dėl galimų sprendimų, kaip uh, E, užtikrinti, teikti tas patikimumo užtikrinimo paslaugas, kaip jas reikėtų vertinti, kaip tas paslaugas reikėtų įteisinti. Ir reglamentavimo lygis turėtų būti pakankamai aukštas, tačiau kita vertus reikėtų numatyti tam tikras patikimumo saugumo taisyklės. Mm. kad elektroninės atpažinties e, paslaugos būtų pakankamai aukšto lygio, tačiau žinoma reikalinga užtikrinti ir tinkamą saugumo lygį. Žinoma, mes galime pakalbėti su IMKO atstovais ir suderinti savo nuostatas. Emilio Andestoters kalbėjo apie tai, kad reikėtų harmonizuoti galbūt ir iš viršaus į apačią, tai yra užtikrinant ir saveikumą, ir saugumą. Men som ni också märker så är många av frågorna. Taip pat reikėtų grįžti prie šito klausimo dėl to, kaip bendradarbiausime su trečiosiomis uh, šalimis dėl patikimų užtikrimo paslaugų reikėtų apsispręsti, ar elektroninės atpažinties dalis yra ta dalis, kur mūsų nuomonių skirtumai nėra tokie dideli, kur mums pavyko iš esmės susitarti. Kita vertus, aš nenorėdama leistis į techninės detalės, norėčiau pasakyti, kad tas koordinavimo darbas su IMKO taps dar intensyvesnis, mes turime pasistumėti į priekį. Nėra prasmės šiuo metu leistis į labai išsames, gilės diskusijas su IMKO. Tačiau kaip ten bebūtų, su IMKO komitetu turėsime bendradarbiauti. Penso, Dėkuoju. Jau baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą. Puikiai padiskutavome, aptarėme svarbiausius šio reglamento klausimus. Norėčiau priminti, kad ITRE balsavimas vyks rugsėjo 8, o plenarnėje sesijoje balsuosime gruodžio mėnesį. Kitas darbo tvarkės klausimas. elektroninių telekomunikacinių priemonių peržiūrėtas dokumento pasiūlymas. Norėčiau suteikti žodį kolegijai Trautman, o po to komisija ir kai kurie reglamentavimo tarnybų atstovai perskaitys savo pranešimus, kad mes galėtume susivokti, ar einame tinkame, tinkamu keliu. Katrin Trautman. Merci beaucoup, madame la... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš iš karto Norėčiau pasakyti, kad šiandien aš pateiksiu šį pranešimą vertimo tarnyboms. Terminai yra labai trumpi ir todėl aš pirmiausia norėčiau padėkoti uh, pirmiausia Europos komisiją ir poną Viola, kuris atvyko čia tam, kad pakomentuotų komisijos atsakymus mano pateiktus klausimus. Norėčiau taip pat padėkoti, šiltai padėkoti ponui Karatso Bliu ir pana, ponui Toma, Tomaso, kurie čia atstovauja BEREK institucijai ir kurie taip pat uh, nepaprastai ver, e, gerai padirbėjo ir labai padėjo dirbti ir man, ir šešėliniams pranešėjams. Ir tikiuosi, kad jūs tą pamatysite per šią diskusiją. Šis pranešimas dar e, nėra e, patvirtintas, dar jam nėra pritarta, nes šiandien mes apie jį ir kalbėsime. Ir šiandien išgirsime įdomių pastabų ir aš įdėmiai klausysiuos kolegų šešėlinių pranešėjų nuomonės. Man labai įdomu bus išgirsti jų klausimus, jų patarimus arba jų pasiūlymus. Norėčiau trumpai priminti Jums, apie ką yra šis pranešimas. Telekom, telekomunikacinių dokumentų paketas, tai buvo paketas, kuris apėmė teisės aktų pasiūlymus, kuriuos Europos komisija pateikė 2007 metais, dėrybos vyko iki 2009 metų. Ir buvo nuspręsta, kad valstybės narės, valstybės narės e, perkelė šią, e, šios, šių dokumentų nuostatą savo teisinę tik tai 2013 m. sausio mėnesį, o turėjo tą padaryti iki 2014 m. gegužės e, mėnesio. Todėl natūraliai kyla klausimas, ar tinkamai yra gyvendinamas šis paketas. Labai svarbu yra dabar pagalvoti apie tai, kokios yra dabar kliū, vis dar e, kliū, egzistuojančios kliūtis ir kur yra padaryta pažanga. Todėl aš norėčiau patikoti Pilar del Castillo ir ponui Harborui, nes mes dirbome kaip trys mušketininkai rengdami šį paketą. Ir mes norėjome parengti e, tokią reglamentavimo sistemą, kuri atitiktų e, aiškumo, tikrumo, efektyvumo kriterijus, bet kuri taip pat būtų pakankamai lanksti tam, kad mes galėtume tinkamai sustiprinti ko reguliavimą ir kad galėtume sumažinti reglamentavimo naštą tenkančią įmonėms, nes mes matome, kad tai yra labai svarbu konkurencingumui užtikrinti. Taigi mes taip pat bandėme pasiekti labai svarbu, svarbu, svarbę pusiausvyrą tarp to, kaip bus gyvendinami visi šie dokumentai ir kaip veiks komisija ir berekas, kaip jie saveikaus. Ir labai įdomu yra dabar įvertinti, kas yra pasiekta, kokia yra dabartinė situacija. Labai svarbu yra pažiūrėti, kaip gyvendinami yra nustatyti tikslai, kokie, kokie yra pasiekti rezultatai telekomunikacijų bendroje rinkoje ir taip pat apie tai, e, kaip siekiama yra sustiprinti teisinį e, tikrumą. Tai yra labai svarbu mūsų vartotojams, labai svarbu norint sukurti naujas darbo vietas e, įvairiuose sektoriuose. O, na, a, to mes ir siekiame. Taigi čia kalbame ne vien apie ekonominio pobūdžio reglamentavimą. Aš puikiai suprantu, kad Europos komisija e, supranta, jog šis sektorius prisideda prie vidaus rinko, bendrosios rinkos ir aš pritariu ta, tam ir todėl mes privalome ir mes tą matome iš e, mano kolegės ką tik svarstyto pranešimo, kad saugumo klausimai yra labai svarbus, mums reikia konkurencingos, dinamiškos rinkos ir todėl ir mums reikia taip pat tokios erdvės, kurioje galiotų labai aiškus, reglamenta, aiškus reglamentavimo normos, e, e, kurios būtų taikomos ir teisiniams, ir techniniams dalykams. Taigi mes žinome, kokia yra mūsų pozicija, mes bendravome su komisija, kalbėjome apie taikomą metodą, galvojame apie tai, ar reikėtų dabar kai ką pakeisti galiojančiame reglamente, pavyzdžiui, kaip siūlo komisija, gal galima būtų užtikrinti geresnės galimybės mūsų įmonėms e, judėti e, Europos Sąjungoje, su, e, su, padedant joms rasti geresnę prieigą prie radijos spektro, uh, ar sukuriant bendrus tinklus, ir apie tai galima reikia kalbėti su valstybėmis narėmis. Ir mes dažnai su kolegomis kalbamės apie tai, kad mes norėtume be abejo, kad komisija toliau dirbtų šią kryptimį ir aš pirmiausia manau, kad komisija galėtų pajudėti spektro klausimu. Ir e, jūs matėte iš mūsų klausimų, kad kai kalbame apie spektrą, Europos vadovų taryba nemano, kad komisija turėtų e, teisę e, derinti nuostatas spektro srityje. Bet komisija galėtų parodyti, jog jį gebės tą daryti, kad galės teikti transeuropinės paslaugas. Čia kalbame ir apie universalesias paslaugas. Kai mes rengėme telekomu, telekomunikacinių paslaugų paketą, mums buvo pasakyta, kad prie to klausimų bus sugrįžta vėliau. Gerai, tačiau, kai, kai mes šį klausimą keliame šiandien, kai kalbame apie saveikumą, paaiškėjo, kad nieko nėra padaryta. Ir reglamente ir nuostatos susijusios su praeities technologijomis. Ir yra taip pat nuostatų, kurios galėtų būti pritaikytos ir ateities, galimoms ateities technologijoms. Uh, Diskusijos buvo įdomios ir mes paprašėme komisijos ir Bereko įvertinti dabartinę situaciją, kiek šie dokumentai prisideda prie padėties vidaus rinkoje, kiek pasiteisina simetrinis, asimetrinės reglamentavimas ir kokių naujų procedūrų mums e, reikia. Ir kaip taikomos, pavyzdžiui, naujosios 7 straipsnio ir 7a straipsnio procedūros. Mes e, žinome, kad kartais galima reaguoti priimant teisės aktus, keičiant reguliavimo normas, e, nesukuriant papildomos naštos, bet pasiekiant teigiamus rezultatus. Ir ponė pirmininkė, aš norėčiau dar kartą padėkoti kolegoms Ir atsiprašau, kad mūsų paskutinis posėdis su šiandien priešais buvo toks sudėtingas. Aš dėja turėjau jį nutraukti, nes tai buvo labai daug užsijėmus, bet mes vis tiek kalbėjome apie pakeitimus. Ir e, aš šiandien įdėmi klausysiuos kolegų pastabų. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, e, Dėkoju Jums už šias įžanginės pastabas ir suteikiu žodį komisijos nariu. Pono Violi nėra salėje, tačiau ponas Antony Veilan pas mus atvyko. Prašau. Labai ačiū. Pone pranešėja, gerbiami parlamento nariai. Tikrai norėčiau perduoti Roberto Violo atsiprašymą už tai, kad jis negali būti šiuo metu posėdėje, tačiau kaip pranešėjas pasakė, jis pasinaudojo progą dvi šalių būdų perteikti savo nuomonę Pranešėja iškėlė labai daug svarbių klausimų ir džiaugiuosi, kad mano kolega Verterhave, taip pat iš mano skyriaus komisijoje, galės iš karto po manęs taip pat atsakyti šios klausimus. Na, galbūt esminis klausimas, prieš perinant prie kitų konkretesnių klausimų, kurie buvo iškelti pranešėjos, yra klausimas susijęs su tuo būdu, kaip mes darome išvadas, apžvelgdami dabartinę padėtį. Turėčiau pabrėžti, kad nors, žinoma, mes pritarėme tam susirūpinimui, kuris jau buvo išreikštas, dėl ypač lėto perkelimo proceso daugelį valstybių narių, dabar, manau, mes jau beveik įgyvendinome šį perkelimą visose valstybėse narėse, nors netmetu, kad dar yra neįspręstų klausimų kai kuriuose iš šių valstybių. Taigi dabar mes bent jau galime parengti bent jau tam tikras preliminarias išvadas apie tai, kaip um, viskas veikia. Tačiau tai nereiškia, kad mes jau galime pradėti išsamei aptarinėti direktyvų, visų direktyvų uh, įgyvendinimo, būtent tų, kurios e, buvo patvirtintos 2009 metais, iš dalies dėl lėto perkelimo proceso. Tačiau mes jau galime padaryti gana nemažai aiškių išvadų dėl tų dalykų, kurie jau nebesikeis ir dėl kurių jau nebereikėtų laukti dėl bendrosios peržiūros. Ir žinoma, tokios išvados bus pateiktos e, tinkamu metu, kaip pana Dekrus e, e, jau jums ir sakė, komisija mane, mano, kad yra keletas svarbiausių sričių, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį. Apie kai kurias iš jų jau kalbėjo pana pranešėja savo pastabose, ypač kalbant apie tai, jog reikėtų atkreipti dėmesį į pasų priemonę, tam, kad būtų galima palengvinti tele e, e, ryšių e, paslaugų teikėjų veiklą tarp valstybių narių. Taip pat norėčiau pasakyti keletą žodžių, kalbant apie pasų idėją. Iš esmės tai yra svarbiausias dalykas, kalbant apie vieningos rinkos paketą, kuris šiuo metu yra rengiamas. Kaip jau buvo viešai pareikšta, čia pagrindinė mintis yra ta, jog autorizavimas turėtų būti unikalus net ir e, tiems operatoriams, kurie vykdo savo veiklą daugelį valstybių narių. Ir žinoma, su tuo yra susiję ir dalykai e, susiję su administraciniu supaprastinimu. Ir čia iš pradžių reikėtų atsižvelgti į operatorių poreikius, e, būtent tokių operatorių, kurie dirba keliose valstybėse narėse, tiesiog veikia paneuropinių visą Europą apimančių būdų. Ir reikėtų užtikrinti tikrą suderinimą. Žinoma, jau daugelį reglamentuojamųjų sričių buvo padaryta didelė pažanga, kalbant apie galutinių vartotojų ir piliečių apsaugą. Uh, E, prieimus 2009 metų dokumentų paketą, bet e, valstybėse narėse padėtis labai įvairuoja ir dėl to e, vis dar yra labai sudėtinga integruoti visų valstybių narių telekomų paslaugas. Čia reikia nustatyti tas sritis, kur reikėtų geriau užtikrinti operatorių veiklą, taip pat reikėtų e, suvienodinti jų paslaugų teikimo sąlygas, taip pat reikėtų atsižvelgti ir į visus kitus susijusius veikėjus, nes kartais yra netgi tokia, tokių atvejų, kuomet e, netgi nepasiekiamas joks pelnas. Ir čia Siekdami suderinti padėtį turėtume užtikrinti vienodą apsaugos lygį, taip pat atsižvelgdami į e, skirtingų valstybių narių jautresis rytis ir skirtingą padėtį. Taip pat norėčiau trumpai apžvelgti spektro klausimą. Manau, jog mes turime padėkoti parlamentui už tai, kad 2009 metų dokumentų pakete e, buvo atsižvelgta į radio dažnių programą, buvo padaryta svarbi pažanga, buvo atsižvelgta į Europos spektro politikos užmojus, užtikrinant plačiai juosti ryšį, taip pat kitas svarbiasias politikos sritis. Vis dėlto manau, jog mes taip pat turėtume pripažinti tai, kad RSPP e, pasiekė pažangos tik tiek, ypač kalbant apie e, autorizavimo sąlygų e, suderinimą valstybėse narėse. Iš tikrųjų, čia padėtis yra visiškai minimalaus lygio. Ir Štai kodėl komisija norėtų skirti daugiau pastangų, e, kalbant apie vieningos rinkos pasiūlymą. Iš tikrųjų, panešėja savo pastabose kalbėjo apie galimybę skatinti visą Europą apimančias paslaugas. Manome, kad vienas iš svarbiausių dalykų čia yra susijęs su judumu, paliekant e, e, nuo šalyje tarptinklinio ryšio klausimą. Ir čia reikėtų teikti mobiliojo ryšio paslaugas bendromis sąlygomis. Ir šiandien e, tikriausiai toks voluntaristiškiausias pavyzdys yra e, judriosios e, palidovinės paslaugos. Matome, kad Europos lygių buvo padaryta labai svarbios pažangos, tačiau uh, ji buvo sumenkinta to didžiulio susiskaidimo leidimų išdavimo sistemose įvairiose valstybėse narėse. Kalbant apie žalos kompensavimo klausimą. Pranešėja čia minėjo daugelį klausimų, jį kalbėjo apie simetrinius, asimetrinius klausimus, taip pat e, procedūras pagal 7 straipsnį, 7 straipsnio A dalį ir kitus dalykus. Komisija supranta šia, šias dilemas, ji pritarė pranešėjos užmojams. Mes norėtume, kad visa sistema veiktų taip, kad galiausiai galėtume apskritai atsisakyti reglamentavimo. Žinoma, jokia paslaptis, kad komisija siekia e, fiksuotų tinklų srityje pateikti sprendimus e, reglamentuojančioje srityje, kurie galėtų suteikti geresnę prieigą, galėtų užtikrinti investuotojų stabilumą ir tuo pat metu galėtų užtikrinti stiprų konkurencingumą per didesnį lankstumą. Ir tokiu būdu mes nepanaikinsime reglamentavimo apskritai, bet tikimės, kad jis e, bus sufokusuotas kitose srityse. Ir čia tai yra nuo savos iniciatyvos e, klausimai, kurie kol kas dar nėra įgyvendinti. Manau, jog komisija ir toliau E, skirs didžiausią dėmesį asimetrinio reglamentavimo svarbai, remiantis e, realiomis problemomis egzistuojančiomis rinkoje, e, siekiant panaikinti tam tikras kliūtis. Šiuo metu rengiantis bendrosios rinkos procesui mes paraleliai vykdome ir analizę skirtingose valstybėse narėse, tai darysime ir toliau, tačiau manome, kad nereikės vėl vykdyti išsamios peržiūros. Jau parlamente, Europos parlamente buvo e, pateiktas teisėkūros pasiūlymas dėl to, kaip galima būtų palengvinti investavimo išlaidas e, plačiai juoščio ryšio srityje. Uh, Manau, jog tai viršyje telekomų sektorių, tačiau tai nepakeis bendros pusiausvyros. Galiausiai manau, jog komisija tvirtai laikysis nuomonės, kad vienintelis dalykas, kurį reikėtų sustiprinti, tai, kalbant apie eksantį reglamentavimą, bus susiję su tuo, jog reikia spręsti esamas problemas. Kalbant apie tai, kaip saveikaujame su nacionalinėmis e, atsakingomis institucijomis pagal 7 straipsnį 7 a dalį, viskas bus numatyta procedūrose. Manau, jog komisija galėtų priminti bendrą pasitenkinimo lygį, e, kalbant apie tokį sąveikavimą žalos kompensavimo srityje. E, bendradarbiavimas įvyko sklandžiai ir buvo pasiekta bendros pozicijos e, tikrai daugeliu atveju. Mes tikrai matome tokį pasitenkinimą dėl to, kad e, daugelį atvejų komisija pradėjo antrąjį etapą ir rėmėsi tuo suderinamumu, pagal kurį nacionalinis e, reglamentuotojas arba atsis, atsijėmė savo pasiūlymą arba bendradarbiavo. Ir tokiais atvejais komisija yra priversta teikti rekomendaciją nacionaliniam operatoriui e, atsijimti savo pasiūlymą. Ir šiais atvejais e, rezultatai įvairuoja tikrai tai nėra visiškai stebėtina, atsižvelgiant į tai, kaip yra suformuluota 7 straipsnio A dalis ir procedūra numatyta pagal šią dalį. Aš nekalbėsiu išsamei apie visus tuos dalykus, tačiau džiaugčiausi, jeigu mano kolega galėtų kai ką dar papildyti prieš man užbaigiant. Aš manau, jog mes tikrai jau pakankamai daug jūsų laiko užėmėme. Ačiū. E- Ačiū už jūsų pastabas, ponė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegijai Trautmanai ir abiems svečiams. Jūs tikrai tiesiog ekspertiškai prisidėjote. Mes tikrai esame jums labai dėkingi ir džiaugiamės išgirdę jūsų pasisakymus. Ponas Karicogulo dabar pasisakys, jis atstovaus EETT, Graikijos reguliuojančią instituciją, o paskui ponas Tetomazo. Ponas Karasoglio, prašau. Thank you. Dėkuoju. Starting. Uh... Norėčiau iš karto pasakyti, kad ir aš, ir Detumazo atstovauja Europos reguliatorių elektroninės komunikacijos srityje tarnyba. Karnelio yra Berek e, vadovas, turi, norėjo atvykti į šį posėdį, tačiau dėl užimtumo Graikijoje negalėjo atvykti. Aš norėčiau padėkoti ITRE ir poniai Trautmai pranešėjai už tai, kad jis suteikė mums progą pristatyti Europos reguliatorių požiūrį į šitą reglamentą. Dėl 2009 metų pagrindų reglamento pakeitimo, pagerinimo ir dėl to, kokie pakoregavimai yra įmanim, įmanomi. Mūsų požiūris remiasi mūsų kasdienė veikla ir taikymu šitų nuostatų pagal pagrindų reglamentą kasdienė veikloje. Berek šiuo metu dar nepateikė savo išbaigtos nuoseklios nuomonės dėl čia svarstumų klausimų. Todėl mes e, norėjome pasinaudoti progą ir tęsti dialogą su Europos e, reguliavimo tarnyba ir pagalvoti apie tai, ar bendro peržiūrimo, peržiūros, peržiūros kontekste, ar atskiruosiais konkrečiais atvejais būtų galima ką nors patikslinti. Aš norėčiau iš karto suteikti žodį detomazu kuris pateiks konkretesnius apmąstymus ir negalutinę nuomonę, kurią e, mes pateikėme Trautman pranešimui. Prieš pradėdamas kalbėti apie turinį, norėčiau padėkoti Trautman ir komitetui už šitą galimybę pasidalinti nuomonėmis su ES teisėkūros institucijų atstovais. Šiandien mes turime pakalbėti apie dabartinio sistemų veikimą ir tolesnius iššūkius. Berek nuomonė iš esmės yra palanki. Mes manome, kad dabartinė sistema atitinka lūkesčius ir tikslus ir užtikrina reguliavimo tarnyboms veiklos stabilumą ir nuoseklumą. Taip pat labai svarbu atsižvelgti į tai, ką pasakė ponė Trautman, kad dabartinė veikianti sistema yra labai svarbi ir nuosekli ir puikiai suvokiama reguliatorių. Reguliatoriams stabilumas ir nuspėjimumas yra labai svarbus dalykai. Dabar yra siūloma pateikti naujas priemonės įvairiose srityse, naujos priemonės e, reguliavimo srityje atskiriant ir e, žalos atlyginimo priemonės taip pat yra numatytos nuostatos, kurios užtikrintų tinklų neutralumą, taip pat siūloma labiau koordinuoti veiklą ES mastu. Labai svarbu pasakyti, kad šitas vertinimas yra palankus tačiau Berekas e, Europos reguliavimo kontekste vaidina visada labai svarbų vaidmenį ir todėl nereikėtų ateityje galbūt dėti daugiau pastangų, kad būtų galima ką nors papildomai reguliuoti, žinoma, kai ką būtų galima pagerinti ir iš mūsų dabartinės patirties dirbant pagal dabartinį pagrindų projektą nemanome, kad reikėtų kokios nors esminės pežiūros ar reikėtų siekti kokios nors ypatingos revoliucijos. Mes esame pasirinkę, pasirenkę galvoti apie ateitį, apie sritis, kuriuose yra atsiradę naujų požymių, tai nacionalinių reguliatorių vaidmuo turėtų būti, turėtų būti dar kartą peržiūrimas e, įvertinant valstybės paromą. Taip pat reikėtų pagalvoti apie asimetrinį reguliavimą ir taip pat reikėtų įsigilinti į nacionalinių reguliuotojų e, padėtį. Komisija kalbėjo apie komisijos iniciatyvą dėl uh, pilietinės inžinerinės, civilinės inžinerijos rengiamų pasiūlymų. Mes kol kas dar neparengėme savo nuomonės šiuo klausimu, tačiau žinoma ateityje tai padarysime. Dabar kalbėt, kalbant apie specifines e, sritis dėl to, ką pasiūlė komisija kaip reikėtų įtraukti BEREK į reguliavimo procesus. Mes manome, kad BEREK iš tikrųjų per trumpą laiką sugebėjo pateikti kvalifikuotą ir nepriklausomą nuomonę ir buvo priimti atitinkami sprendimai kurie rodo, kad galima nuraminti tuos skeptiškai nusiteikusius asmenius, jog bičiulių arba draugų peržiūra nelabai yra naudingas žingsnis, o mes pritarėme komisijos siūlymui, kad tai yra svarbus dalykas dėl 19 straipsnio, dėl bendradarbiavimo su komisija. Mes pritame rekomendacijoms, iš tikrųjų reikėtų pat pagerinti to bendradarbiavimo operatyvinį lygmenį. Yra tik tai priimta viena rekomendacija ir kitos rekomendacijos dar yra e, formuluojamos. Todėl labai sunku kol kas atsižvelgti į visus reguliavimo procesus. Vienoje iš rekomendacijų yra siūloma pagal septintąjį straipsnį suteikti įgaliojimus komisijai įvertinti nacionalinę specifiką ir pagal tai teikti rekomendacijas. Eksante ir er ekspost reguliavimas. Aš pritariu komisijos nuomoniai. Sektoriaus reguliuotoriai tikisi aiškumo ir norėtų, kad būtų Ir kadangi sistema ir veikia labai gerai, komisija teisėtai dabar siūlo patikslinti sąrašą. Ne tik tai kaimo vietovėse mes turėtume e, pagalvoti apie rinkos atverimą, bet ir tų monopolinių likščiol rinkų atverimą ir tos tradicinės ekspost žalos atlyginimo priemonės turėtų būti taikomos. Berek mes taip pat galvojame, kad reikia sumažinti administracinę tarptautinių operatorių naštą, mes turime susitarti su komisija dėl to, kaip tai reikėtų padaryti ir dėl peržiūros, kurią pasiūlė komisija ir kuri rengia rekomendacijas. Taip pat yra svarbus dalykas ir mes pateiksime savo rekomendaciją šiuo klausimu. Ir galiausiai dabartinė bendro reguliavimo sistema vyksta sklandžiai, tačiau reikėtų peržiūros procese kai ką patikslinti prieš e, atliekant bendrąją didžiąją peržiūrą. Aš manau, kad reikėtų pagalvoti apie procedūras, kaip reikėtų uh, nukreipti nacionalinius reguliuotojus ir kad rinka veiktų sklandžiau dėl konkrečių priemonių naudojimo. Bendras dominavimas ar dėl kitų dalykų, čia reikėtų pateikti akivaizdžių įrodymų, kad tai yra reikalinga. Ir pagrindinė mūsų mintis būtų tokia. Naujos, nauja institucinė nacionalinių reguliuotojų sąranga Iš tikrųjų, mes esame patenkinti dabartinė sistema, dabartinė struktūra, kaip veikia nepriklausomos nacionalinės reguliavimo tarnybos. Ir šitie dabartiniai pagrindai leidžia aiškiai įvardinti, kokio savarankiškumo lygio turėtų būti tos nacionalinės tarnybos. Labai svarbu ir toliau užtikrinti nacionalinių reguliatorių nepriklausomumą nuo politikų. Kaip įgyvendinti šito reglamento nuostatas yra įvairiausių galimybių mm, atlikti peržiūrą ateityje. Viskas priklauso nuo to, kaip komisija stebės, ar nacionalinis teisėkuros aktų leidėjas atsižvelgia į ES reglamento nuostatas. Kita vertus, reikėtų įsigilinti į institucinę sąrangą valstybėse narėse, į tai, kaip savarankiškai veikia nacionaliniai reguliuotojai. Tačiau čia reikėtų laikytis nuoseklios nuomonės. Labai svarbu, kad nacionaliniam reguliuotojui būtų suteikia galimybė valdyti savo biudžetą ir taip pat formuoti savo uh, E, žmogiškuosius išteklius. Labai svarbu tinkamai suformuluoti įgaliojimus ir užtikrinti, kad reguliavimo tarnybos dirbtų kuo veiksmingiau. Dėkuoju Jums. De Tomaso per questo contributo e iniziamo. Dėkuoju ponui De Tomaso Dėkuoju, dabar suteiksime žodį šešėliniams pranešėjams. Pirmasis kalbės ponas Hokmark. Dėkuoju. Ir dėkuoju mūsų pranešėjai. Aš pasitikiu jumis ir nebejoju, kad jūs ne tik labai daug ir intensyviai dirbsite, bet ir užtikrinsite, užtikrinsite testinumą. Ir dėkoju mūsų svečiams. Klausiausi įdėmiai to, kas buvo pasakyta ir prisiminiau senai posakį, operacija buvo sėkminga, tačiau pacientas mirė. Panašu, kad e, turime labai gerą reguliavimo sistemą, tačiau jos rezultatai nėra visiškai patenkinami. Komisija sakė, kad e, visi dokumentai, visos normas buvo perkeltos į nacionalinius teisynus, tačiau aš tikrai turiu abejonių dėl tai, kaip realiai e, ir kiek realiai yra taikomos šios normos kasdienėme gyvenime. Mes priėmėme sprendimą dėl telekomunikacijų paketo ir dabar stebime, kad situacija kai kuriais aspektais ir kai kuriuose šalyse yra tikrai e, nekokia. Pietų Korejoje, kurioje gyvena 50 milijonų žmonių, keturis žmonių keturiais, e, keturis kartus daugiau žmonių gali naudotis naujausiamis paslaugomis nei mes e, Europoje, kur gyvena 500 e, milijonų žmonių. 4G ryšys yra prieinamas ir JAV, o mes ES turime problemų šioje srityje. Ir šie skaičiai yra svarbus dėl to, kad jie puikiai parodo, kiek e, realiai paslaugų yra teikiama. Iš tikrųjų, kaip ir sakė komisija, telekomunikacinio ryšio paketas buvo perkeltas į nacionalinius teisynus, rinka vis dar taip yra susiskaldžiusi. Ir manau, kad iš dalies taip yra dėl to, kad telekomunikacinių ryšio paketas e, yra dalykas, e, vien kuriuo mes negalime visko įgyven, e, įgy, pakeisti. Jo nepakako, bet to žinome, kad jis netinkamai yra gyvendinamas. Pažvelkime, pavyzdžiui, kiek yra įgyvendinta prieigos prie vietos tinklų uh, ir tų tinklų nusavybės atskirimo schema. Akivaizdu, kad toks atskirimas nebuvo pritaikytas tais atvejais, kai, galėjai, kai juo galima buvo pasinaudoti. Tas atskirimas, nusavybės teisų atskirimas buvo labai svarbus. Ir man būtų įdomu sužinoti iš komisijos uh, Aš sužinoti, ar komisija mato realius to, savo darbo rezultatus. Jūs turite teisės aktus, puiku, tačiau ar tais teisės aktais yra naudojamasi tam, kad situacija būtų keičiama tą kryptimi, kuri mūsų galva yra šiuo metu reikalinga. Labai svarbu dabar yra įvertinti, kaip yra taikomas telekomunikacinių ryšių paketas. Ir čia ypatingai reikės, ypatingai dėmesį reikia skirti radio spektro programos gyvendinimui, nes jos gyvenimas tikrai stringa ir komisija turėtų mums paaiškinti, ką jį ketina daryti, kaip jį ketina spręsti šią problemą. Nes tai turi neigiamos įtakos mūsų tikslams. Ši elektroninio ryšio sektorius yra labai svarbus. Jis prisideda prie ūkio augimo ir labai gaila, kad valstybės narys nesilaiko savo prisimtų įsipareigojimų šiuo klausimu. Pone Trautman ir ponas Vylen kalbėjo ir apie dar vieną dalyką. Tai yra veiklos visoje Europoje. Paslaugų teikimo visoje Europoje teikimo leidimas. Tol, kol mes neturėsime tokių visoje Europoje galiojančių leidimų, mes niekuomet neturėsime bendros telekomunikacijų rinkos. Gaila, kad Europa nepasinaudoja šią galimybę ir neįgyvendina tinkamai visų savo vizijų, kurios yra išdėstytas skaitmininėje darbo tvarkėje, kitose dokumentuose. Taip mes galėtume sukurti, sustiprinti savo rinką, sustiprinti savo konkurencingumą įvairiose sektoriuose. Galėtume sustiprinti savo pozicijos mokslinio tyrimų ir mokslo srityje. Be to, manau, kad e, svarbu yra nulatos stebėti, kaip įgyvendinami teisės aktai ir tą darys mūsų komitetas be abejo. Ir aš jau sakiau pranešėjai, kad mums reikia nulatos stebėti, ar yra pasiekti nustatyti tikslai. Ar tikslai, kurie, kurių mes siekėme formuodami ir tvirtinami teisės aktus, uh, buvo pasiekti. Nes aš tuo abejoju. Ir mes matome, kad realiai situacija nepasikeitė tiek, kiek mes norėjome, kai rengėme telekomunikacinių ryšių paketą. O šis sektorius yra labai svarbus ir ES, ir ES ūkiui. Ir todėl aš ir norėjau išklausyti komisijos nuomonės šiandien ir toliau turime dirbti glaužiai su komisija. Kaip mes galime pakeisti dabartinę situaciją įgyvendinami telekomunikacinių ryšių paketą. Nes akivaizdu, kad kol kas šis paketas nepadėjo mums užimti vadovaujamojo vaidmens pasaulyje. Ne, ta, paketą turime, tačiau mūsų rinka yra susiskaldžiusi, o visas kitas pasaulis sparčiai juda į priekį. Ir tai yra esminė problema, kurią mes turi, turime spręsti. Ir spręsdami šią problemą mes dabar atvirai turime kalbėti apie tai, kokių reformų reikia, kokių pokyčių reikia. Kitaip mes tikrai nelaimėsime šios konkurencinės kovos. Dėkoju ponui Hokmarkui. O dabar žodį sutikiu Emilija Anderstotė. Um, I'm not really sure what comments to be making. Na, nelabai žinau, ką galima būtų pasakyti. Taigi aš niekur nesakysiu. E, pasiamo, non ci sono altri shadow, pasiamo. Na kągi. Kitų šešėlinių pranešėjų salėje nėra, tuomet suteikiu žodį mūsų nariams, ponas Hoksmark. Uh, Ponios Valė, vardu aš norėčiau kai ką pasakyti, bet pirmiausia, asmeninę pastabą norėčiau pasakyti ponui Hokmarkui. Labai įdomu yra tai, kad jūs kalbate, kad telekomunikacinių paslaugų teikėjai turi turėti europinės licencijas. E, e, bet ar ES šalis jau yra tam pasirengusios? Nes tai galėtų būti vienas iš būdų išvengti e, mokesčių už tarptautinį tarptinklinį ryšį. Bet valstybės narės nenori atsisakyti teisės teikti licencijas e, savo šalyje. Tai, ką jūs sakėte, iš tikrųjų yra labai svarbu ir e, aš pritariu tam, ką, e, ką jūs pasakėte. Na gerai, dabar tai, ką ponia Valio norėjo pasakyti ta, apie šį dokumentą. Kolegė džiaugiasi, kad Europos parlamentas pradėjo kalbėti apie telekomunikacinių ryšio paketą ir džiaugiasi, kad šis klausimas yra keliamas. Jie džiaugiasi, kad komisijos narė ponė Krūz pareiškė, jog reikia užbaigti kurti bendrąją skaitmeninę rinką. Ir Europos parlamentas dabar gali įvertinti dabartinę situaciją, įvertinti, kaip yra gyvendinamas telekomunikacijų paketas, kiek veiksmingas yra tas e, gyvenimas ir kokių priemonių reikia ateityje. Galiausiai mes visi darome tą pačią išvadą. Mes norime liberalizuoti rinką, nes manome, kad tai bus naudinga tiek vartotojams, tiek visoms suinteresuotams šalims 27 šalyse. Bet tai gali ir padėti, ir e, tai turėtų padėti mums veikti ir susiskaldimą e, rinkoje. Naujų žaidėjų, naujų operatorių atsiradimas padidintų konkurenciją ir sumažintų kainas tą suprantame. Gyvendindami telekomunikacijų paketą, matome, kad dažnai šis paketas yra skirtingai interpretuojamas valstybės narėse, todėl da, da, galime kalbėti apie da, daugiau nei 20 įvairių šio paketo gyvendinimo modelių. Ir todėl mes negalime veikti dabartinių kliūčių ir pasinaudoti masto ekonomikos privalumais. Be to, Akivaizdu, kad šis paketas nepaskatino labai reikalingų investicijų į e, naujoves, mokslinius tyrimus ir į kitus, e, e, kitas rytis, kurios gali užtikrinti šių sektoriaus galimybę skatinti ūkio augimą. Mes matome, kad verslui yra labai sunku veikti tokioje aplinkoje. Tai nesukuria tinkamų sąlygų augimui ir inovacijoms. Net ir nereikia kalbėti, kad elektroninio ryšio paslaugos turi didžiulį potencialą paspartinti ekonominį augimą. Inovacijos ir informacinės, informacinės ryšio technologijos yra būtinos, kad veiktume uh, nūdienos iššūkius. Šie už iššūkiai turėtų tapti mūsų naujomis galimybėmis. Mes galime kurti naujas partnerystės ir tai darydami gali, galime iš naujo pažvelgti į savo vykdomą politiką. Turime užtikrinti teisinį aukimą, tikru, teisinį tikrumą, teisinį aiškumą, da, nuspėjamumą. Tik tai taip galėsime skatinti investicijas. Mes uh, galime būti priversti visiškai pakeisti savo viziją apie tai, kaip turėtų plėtotis šis sektorius. Mes matome, kad JAF modelis e, puikiai veikia, nes jis leidžia pasinaudoti masto ekonomikos privalumais. O tai pritraukia investuotojus ir padeda diegti naujausias informacinio ryšio technologijas. kurios galiausiai gali sumažinti e, verslų tenkančią naštą. Aš suprantu, kad kai kurie mano pasiūlymai gali būti pernelik ambicingi, bet mes gyvename visiškai naujoje e, tikrovėje. Ir mums reikia dabar teigiamo, e, teigiamo kažko ženklo, kad mes gebame, gebame veikti šią krizę. Alde e eh, ha chiesto di reintervenire la collega Andesdotter. Vole... Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs e, pristatėte Alde frakcijos e, šešėlinės pranešėjos nuomonę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau atsiprašyti. Šiek tiek buvau nustebus, kai sutikėte mano žodį. Aš norėčiau pakalbėti apie europinės licencijas. Mes e, matome iš patirties Skandinavijoje, Rytų Europoje. Tai yra iš tų šalių, kur buvo pribotos, priboti valstybiniai monopoliai. Ir tena nacionaliniai tinkl, tinklai nacionaliniai operatoriai teikia paslaugas nedideliam, palyginus nedideliam kiekiui vartotojų. Šiuose šalise yra įvairių infrastruktūrinių sprendimų. Kaip mes galime apibriežti visą Europos, kaip mes galime pabūdinti visą Europos rinką, sukurti Europos rinką, kai matome, kad e, valstybės e, e, mieliau teikia paslaugos nacionalinių lygmenių. Barcelonoje ir kai kur kitur atskiros bendruomenės sukuria savo tinklus. Pavyzdžiui, panašus projektas buvo gyvendintas ir Berlyne, ir Tretienuose, ir Vienoje ir tuomet tos bendruomenės naudojasi tais e, dažniais, kurie paprastai naudojami yra e, mobiliosios telefonijos paslaugoms teikti. Taigi Matome pavyzdžių, kai žmonės patys e, imas iniciatyvos ir e, transliuoja kai kurias savo paslaugas e, tam tikrais dažniais. Ir tie modeliai yra įdomus. Įdomus, nes jie padeda mums pasinaudoti bevėlių ryšių ir galima galbūt dalį radio spektro skirti būtent tokioms paslaugoms nes jos gali būti įdomesnės nei europinės e, licencijos. Nes, e, kai kalbame apie tokias licencijas, vienai per kitaip iškyla saugumo klausimai. Ir valstybės narės gali būti nelabai linkusios teikti, tok, pritarti tokioms licencijoms. Ačiū dabar kolega Okmanas. Ačiū, turiu tik tai trumpą pastabą ponui Krotsmanui, kadangi jis klausė, ar valstybės narės jau yra tam pasirengusios. Uh, Tam tikrą prasme tą patį klausimą būtų galima užduoti ir dėl kiekvienos reformos, kurią vykdėme. Ta patį galėtume pasakyti apie vieningą rinką, pavyzdžiui, arba galėtume tai pasakyti prieš pradėdami e, diskutuoti apie telekomunikacijų paketą. Taigi, ar mums reikia turėti aiškę poziciją. Ar mums reikia sakyti, ar tai yra tinkamas požiūris, ar mes turime eiti tą linkme, ar turime pasilikti ten, kur esame. Ir aš manau, jog paprastai mes visam, visuomet turime eiti tinkamą kryptimį, o ne pasilikti ten, kur esame. Manau, kad sugebėjimas sukurti pasikeitimus ir yra diskusijų pagrindas. Ir manau, jog kartais mane tikrai stebina tai, kad ne tik politikai, bet net ir technologai tam tikrą prasme yra per daug prirašę e, rengdami įvairias technologijas. Ir kuomet mes diskutuojame apie e, paslaugų teikimą visoje Europoje, apie leidimus, na, pavyzdžiui, JAV taip nėra. Ir mes siekiame tokių e, visą Europą apimančių leidimų, ir kalbame apie koordinavimą tarp valstybių narių, apie konsorciumus, mes teikiame daugiau lėšų, jomis labiau pasinaudojame, taigi mes, manau, galime būti tiek vizionieriai, tiek ir pragmatikai tuo pat metu. Tokiu būdu mes galėsime keisti realybę. Ir daugumoje kitų pasaulio teritorijų judama daug greičiau negu kad Europoje. Manau, jog tai nepatenkinama. Mes turime žengti dar vieną žingsnį. Ačiū. Ačiū, kolega Okmar. E Ačiū, ponia Okmarkai. Dabar trumpai suteiksiu žodį vėl komisijai. Galbūt jūs norėsite atsakyti į kai kurias pastabas dėl jūsų pasisakymo. Labai ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju gerbėmiems nariams už įvairias pastabas ir klausimus komisijai. Norėčiau pradėti dėl pasikeitimo nuomonėmis Europos parlamente dėl dažnių leidimų. Aš manau, jog čia daug kas tai minėjo, ponas Hokmarkas apie tai kalbėjo savo antrame pasisakyme. Ir visą Europą apimantis požiūris nebūtinai turi reikšti tai, kad kiekvienas operatorius e, turės e, pristaikyti prie tų e, žemės tiekimo paslaugų visoje Europoje reikalavimų. E, Ta galės daryti tie paslaugų teikėjai, kurie tam yra pasirengę ir kurie gali tai daryti. Svarbu mums dabar žingsnis po žingsnio ateiti į tinkamą kelią. Ir tie operatoriai, kurie nori investuoti į naują ryšį, galės planuoti savo veiklą įvairiose valstybėse, galbūt kartu su invest projektavimo partneriais, atsižvelgdami į tam tikras sąlygas, laikotarpius ir licencijų trukmę. E, štai apie ką galvoja komisija šioje srityje. Tai bus e, savanoriškas, papildomas dalykas, o ne e, privalomas dalykas. Tai yra svarbu suprasti. Dabar grįžtant prie pastabos, kurią pasakė parlamentarė Andersdotter, Svarbu turėti omenyje tai, kad yra daugiau negu vienas verslo modelis. Ir licencijuotojo judriojo spektro modelis nėra vienintelis. Komisija labai palankiai žiūri į tai, kad vartotojai turėtų turėti tam tikro lankstumo, naudotis ir nelicencijuotaisiais paslaugų teikėjais ir kurie galėtų taikyti savo pačių įrangą įvairiose iniciatyvose. Tam reikalingas tam tikras pakankamas dažnis ir tam tikra teisinė sąranga. Dabar atsakant į dar keletą pastebėjimų. Vis dar kalbant apie dažnį, ponas Hokmarkas kalbėjo apie RSPP. Komisija, žinoma, visiškai pritarė tam nepasitenkinimui, kuris buvo išreikštas dėl 800 dažnių juostos. Ir įsipareigojimas e, pagal Na, pirmininkė nutraukė kalbėtoje, dėja tikriausiai e, jūsų ausinės yra per arti mikrofono ir dėl to kyla techninių problemų. Gal galėtumėte kalbėti šiek tiek e, nusiemęs ausinės. Taigi e, pranešės kalbėtojas teisę. Kalbant apie 800 dažnių e, klausimą, čia nebus spėta pasiekti rezultatų laikų. Ir tikriausiai reikės tam tikrų nukrypimų ir komisija turės imtis tam tikrų administracinių procedūrų, kad galėtų užtikrinti teisinę atitikti. Kalbant apie tuos, kurie siekia nukrypti leidžiančių nuostatų, žinoma, tam tikrais atvejais yra objektyvių priežasčių, e, kurių negali kontroliuoti valstybės narės, kurios, pavyzdžiui, gali būti susijusios su e, problemomis trečiosiuose šalyse. Mes tai pripažįstame kaip teisėtas kliūtis. Ir valstybės narės ir vykdė tam tikras diskusijas su Europos komisija ir čia mes siekiame kuo labiau sumažinti tokių nukrypti leidžiančių procedūrų skaičių ir prisitaikyti prie reikalavimų. Tai yra sprendimų prieimimo procesas susijęs su nuskrypti leidžiančiomis nuostatomis, kuris turėtų būti užbaigtas iki vasaros atostogų. Ir galiausiai, kalbant apie fiksuotasias rinkas, Europos parlamentaras Hokmarkas kalbėjo apie nuosavybės teisų atskirimo klausimą. Žinoma, mes matome, kad valstybės narėse padėtis labai įvairuoja. Kai kur, pavyzdžiui, tikimasi, kad atsiejimas vyktų ne taip smarkiai, kaip kad kitose valstybėse, kadangi, pavyzdžiui, ten infrastruktūra yra tokia, jog yra tik tai vienas tinklas, kabelis, bet nebūtinai reikėtų tai, taikyti kitose valstybėse narėse. Komisija dirba vienodo kainų nustatymo srityje. Čia matome, jog padėtis labai smarkiai skiriasi įvairiose valstybėse narėse ir tai ne visiškai yra paaiškinama objektyviomis sąlygomis. Ir dėl to e, tam tikrų rezultatų negalima paaiškinti vien tik tai tam tikrą konkrečią to sektoriaus ekonomiką. manome, kad e, vienoje iš šių sričių įvairiose valstybėse narėse operatoriai turi tam tikrų specifinių poreikių, e, jiems yra reikalingos techninės priemonės, e, turėti prieigą prie tinklų. Ir čia reikės įgyvendinti nuosavybės teisių atsijimą. Manau, tai yra svarbus papildomas indėlis. Ačiū. Pirmininkė, Labai ačiū. Ponas Karasogliu ir ponas Detomazo, ar jūs norėtumėte dar pasisakyti? Na, aš norėčiau atsiliepti tik tai į keletą pastebėjimų, kurie buvo pas... išreikšti anksčiau. Pirmiausia, buvo kalbėta apie vieningos rinkos iniciatyvą ir mes esame atviri ir pasirengę dirbti su komisija, kaip pasakė ponas Detomazo, Perikas veikia siekiant palengventi administracinę naštą operatoriams veikiantiems visoje Europoje ir žinoma mes laukiame tolesnių žingsnių šioje srityje. Vienas iš svarbiausių klausimų, kuris buvo iškeltas, buvo susijęs su rinkos susiskaidimu. Čia mes nesame nusiteikę labai pesimistiškai. Matome, kad suderinimas e, vyksta vis labiau. Dažnai yra gyvendinamos komisijos rekomendacijos čia. Ir tą būtų galima pasakyti labiau apie brandesnės rinkas, tačiau kalbant apie naujosios kartos rinkas, kalbant apie fiksuotąjį arba judrųjį ryšį, įvairiose valstybėse narėse rinkos sąlygos yra skirtingos ir, dėl, ir tai daro poveikį vystimuisi. Europa yra vieninga rinka bet Europoje matome Austriją, kur yra labai stipri tarp modalinė konkurencija tarp judriojo ir fiksuotojo tinklo paslaugų. Ir ten ir vyksta tokia konkurencija, pavyzdžiui, toliau Niderlanduose yra tam tikra konkurencija iš kabelinių paslaugų tiekėjų, bet yra daugiau negu vienas tinklas. Graikijoje tokio tinklo nutiesimas galėtų būti komerciškai nekonkurencingas. Ne, ne, ne Lietuvoje trūksta atsijimų Dėl to e, šalis turėjo perėti prie FTTH tinklo ir tapo viena iš lyderių šioje srityje. E, Švedija čia vyko nedideli vietos projektai ir dėl to e, buvo pradėtos teikti FTH paslaugos ir taip toliau ir panašiai. Taigi mes Kalbame apie vieningą rinką, tačiau, žinoma, reikia atsižvelgti į skirtingas sąlygas. Ir tai padės mums greičiau į tai reaguoti. Ačiū. Grazie a lei. Signor De Tomaso, forse no. Grazie. Ačiū. Dėkoju, De Tomaso. Kartin Trautman pabaigai dar kartą suteikėme žodį. Galbūt ir ji norėtų išsakyti keletą apibendrinančių minčių. Ir jau telekomo paketą nagrinėjant jinai visada buvo pranešėja, o jos pranešimo uh, projektas bus e, nagrinėjamas e, Liepos pradžioje. O dabar dar kartą žodis apibendrinti. Kolegė. Dabar dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegoms, dėkuoju Europos komisijai ir Beriko atstovams, dėkuoju už jų labai kokybiškas pastabas, nes jos be abejo galės man patobulinti savo rengimo pranešimo turinį. Labai trumpai norėčiau į kai ką sureaguoti. nereaguosiu į kiekvieną pastabą, aš pabandysiu jas apibendrinti pagal temas. Pirmiausia, ar reglamentavimas gali būti vienintelė priemonė mums paskatinti di, e, geresnį rinkos funkcionavimą? Ne. Reglamentavimas gali padėti, bet tai nėra vienintelė priemonė. Uh, Mes matome, kad e, egzistuoja problemų radio spektro autorizavimo e, įstaigų srityje. Problemų yra daug, visų neminėsiu. Bet iš Europos, e, kom, Europos komisija sakė, kad jie nori, kad mes kalbėtume labai konkrečiai. Labai svarbu, kad suinteresuotos šalis labai aiškiai pasakytų, ko nori iš rinkos, kaip jos įsivaizduoja teisės aktai turėtų būti taikomi. Antra, norėčiau, kad mes turėtume labai aišku darbų tvarkaraštį. Nemanau, kad paslaugų operatoriams bus naudinga, jei mes keisime teisinę, teisinės normas, kars nuo karto ir kai nekeisime, e, neturėsime bendro požiūrio. Ir ponas Hokmark jau minėjo, kad e, mes ir JAV turime visiškai skirtingus modelius. Iš vienos pusės e, mes matome, kad imtasi yra centralizuoto požiūrio ir kitur taikomas teritorinis požiūris. Uh, Ir JAV modelis gal ir negali būti visiškai teisingai pritaikytas pas mus, bet vienai per kitaip mes esam pernelik susiskaldę. Turime pragmatiškai galvoti apie naujas technologijas ir apie tai, kad nuolat atsiranda operatorių, kurie turi gebėti dirbti geriau, veiksmingiau ir turi gebėti labiau investuoti į naujausias technologijos. O tam reikia stabilios aplinkos, kurioje taip pat operatoriai turėtų priemonių, kurio, kurios jiems yra reikalingi. Ir Berikas jau kalbėjo, kad šiandien mes turime skirtingas nacionalinės sistemas ir todėl mes turime skatinti bendradarbiavimą, skatinti tą vadinamąjį case law, Ir taip turime žengti bendros vizijos, bendros sistemos link. Aš e, manau, kad visi mūsų bendros reglamentavimo sistemos e, e, dokumentai yra tinkamai pritaikyti. Aš manau, kad mums bendros peržiūros be abejo reikia ir gal, gal dabar apie ją kalbėti dar yra per anksti, bet aš manau, kad vis dėlto yra tam tikrų aspektų, kuriuos mes galėtume dabar jau kelti. Pavyzdžiui, tai yra rinkos supaprastinimas. E, ir čia galima būtų gan greitai įspręsti dabartinės problemas. Ir būtent e, apie tai turime su komisija kalbėti, nes tokios diskusijos būtų labai įdomios. Aš norėčiau sužinoti, ar galima būtų paso, neutralumo ir licencijų, paneuropinių licencijų klausimais, negalima būtų siekti didesnių nuseklumo gyvendinant teisės aktus. Ir ponė Valijan, e, kurios nuomonė pristatė ponas Krotsman ir ponas Hokmark, kalbėjo apie tai, kad jeigu mes norime daugiau nuseklumo, tuomet mes turime turėti tam nusiklumų užtikrinti ir sukurti reikiamus įrankius. Ir gal ir nereikia dabar iš esmės visko keisti, bet aš manau, kad mes turėtume siekti didesnio nuseklumo ir turime, turime taip pat stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos komisijos ir Bereko. Pavyzdžiui, pasų problema. Čia yra vienas klausimas, į kurį komisija turėtų pasirengti atsakyti. Jei, pavyzdžiui, mes įgyjame pasą kokioje nors šalyje, kokia jurisdikcija bus taikoma tuo atveju, jeigu iškils komercinis ginčas. Ir e, Kokia teisė bus taikoma e, tokiu atveju? Ar tai bus teisė tos šalies, kurioje buvo išduota licencija, ar tos teisės, kurioje operatorius yra registruotas? Koks bus taikomas principas? Taigi, aš manau, kad būtų įdomu pagalvoti apie sistemos supaprastinimą, tačiau atsargiai reikėtų elgtis, labai aiškiai reikėtų suvokti, kokios gali būti tokio supaprastinimo pasiekmes. Ir jeigu tos pasiekmes mūsų galva gali būti gana svarbios, tuomet reikėtų atlikti poveikio įvertinimą, kuris yra rekomenduotas telekomunikacijų pakete. O, o dabar tai tas. De, žymusis e, nusavybės teisų atskirimas, apie jį jau buvo kalbėta. Čia taip pat viskas turėtų būti labai veiksmingai, e, aiškiai apibrieštai veiksmingai taikoma, nes e, kai kuriais atvejais matome, kad tikrai vengiama e, įgyvendinti šį skirimą. Tai tiek, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų toleranciją, už jūsų kantrybę, už tai, kad jūs leidote mums tiek ilgai kalbėti šią labai įdomią ir naudingą temą. Mm, dėkoju mūsų pranešėjai, dėkoju jums už jūsų pastabas ir norėčiau padėkoti taip pat ir mūsų svečiams, tai yra Europos komisijos ir Beriko atstovams. Prie šių klausimų dar sugrįšime Liepos 9 dieną kuomet svarstysime ponios Trautman parengtą pranešimą. Dėkuoju, toliau perinėme prie kito darbo tvarkės klausimo. Ir toliau kalbėsime apie peržiūrėtą pasiūlymą dėl transeuropinio telekomunikacijų tinklo gairių. Sutikė žodį mūsų pranešėjai, ponai Tonešovski. Předsedkyně, e, máme zase na stole Ačiū pirmininkė. Medžiaga yra pateikta jums, medžiaga, kurią mes aptarinėjome ir kuri buvo svarstoma praėjusiu metu lakryčio mėnesį įtre komitete, tačiau buvo padaryti kai kurie pakeitimai dėl finansinių išteklių įgyvendyti šią programą. Buvo numatyti 9,2 milijardai eurų iš pradžių, o po to tapo 1,2 milijardai. Mes gavome naują komisijos pasiūlymą, peržiūrėtą pasiūlymą ir šitas lėžų apkarpimas leid, lie, e, vertė pakeisti kai ką iš esmės. Dabar reikėjo kreipti dėmesį į sisteminės paslaukas, kadangi plačiajuostis ryšys nebetampa toksai svarbus pagal komisijos pasiūlymą, priešingai negu mes manime lapkričio mėnesį. Šiame dokumente yra suformuotos naujos idėjos, ypač dėl skaitmeninių paslaugų paskirstimo ir teikimo. Connecting Europe uh, Facility diskusijų metu mes uh, uh, turėjome apsispręsti, kadangi buvo didžiulis spaudimas. Aš norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėjams už bendradarbiavimą, kadangi laikas mus spaudė ir mes turėjome skubiai ieškoti kompromiso pagrysto tekstu, kuris buvo pristatytas ir aptartas praėjusį lapkritį. Man labai svarbu buvo užtikrinti kuo didesnį sutarimą dėl, e, tarp šešėlinių pranešėjų, kad galėtume aptarti ir e, diskutuoti dėl šio teksto įtre komitete dar prieš vasaros atostogas. Būtent dėl tos priežasties e, mums pavyko parengti laiku šitą pranešimą. Iš tikrųjų, mes pasidarbavome labai gerai, tačiau vis dėlto yra tam tikrų problemų, dėl kurių norėčiau pasiteirauti komisijos, kadangi yra neatsakytų klausimų. Pavyzdžiui, dėl vieno milijardo eurų paskirstimo tarp skaitminio ryšio paslaugų teikėjų ir plačiajuosčio ryšio bendrovių. Nelabai aišku, kaip išspręsti šitą klausimą ir ką parašyti pranešime, atsižvelgiant į jau aptartus dalykus. Taip pat mums norėtų žinoti, kaip komisija planuoja finansuoti pagal poreikį tam tikrų skaitmenių paslaugų e, tikėjų veiklą, kaip europeaną įvertinti šiame kontekste ir kaip e, numatyti lankstumo darybose, triloge, triloge, kuris prasidės po vasaros atostogų. Laikas mus labai spaudžia ir dėl to aš norėčiau, kad būtų laikomasi numatyta darbų grafiko, norėčiau e, išsiuntinėti artimiausių metų pakeitimus, taip kaip sutarėme su šešėliniais pranešėjais praėjusiu posėdį. Kai bus pasirašyti visi pakeitimai, aš pradėsiu ieškoti bendro sutarimo, kuris turėtų būti kuo platesnis kompromisas, kadangi jo reikia kuo platesnio, turint omenyje, kad trilogė daug šių dalykų turės būti paaiškinti ir būtent reikės paaiškinti mūsų poziciją tarybai. Iki šios savaitės pabaigos aš tikiuosi išsiuntinėti pakeitimus. Dabar nenorėčiau leistis į detalės, norėčiau tik pakartoti, kad labai vertinu šešėlinių pranešėjų pastangas bendradarbiauti, nes mums dabar labai svarbu laikytis numatyto darbų grafiko ir aš tikiuosi, kad man pavyks iki šios savaitės pabaigos parengti pakeitimus. Ir manyčiau, kad tas kompromisas, kurį aš pateiksiu, bus priimtinas visoms politinėms frakcijoms. Taigi laikykimės mūsų darbų grafiko, jis yra labai svarbus. Norėčiau paklausti dviejų dalykų komisijos. Kaip jūs vertinate tą siūlymą paskirtyti išteklius tarp atskirų skirsnių? Norėčiau, kad ta nuomonė būtų aiškiai žinoma mūsų komitetui. Dėkoju pranešėjui. Komisijos atstovas taip pat yra atvykęs prieš tai norėčiau suteikti šešėliams panašiam žodį. Kolega Hatman. Uh, Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti šešėliniam pranešėjui ir už tą informaciją, ir už tai, kaip jisai mm, reguliavo, vairavo šiame sudėtingame procese. galima suskirstyti problemas į dvi e, kategorijas. Pirma, tai yra kriterijai ir kaip e, finansuoti, rasti tinkamas priemonės, finansuoti tam tikrus e, projektus dėl tikslų ir kriterijų. Viskas išlieka taip, kaip buvę. Kad tik tai pasikeitė biudžetas, o tikrovė globalus kontekstas nepasikeitė. Aš nelabai pritariu komisijai, kuri savo peržiūrimą pasiūlyme teigia, kad kaimo, kaimiškose regionuose greita juoščio interneto įdėgymas nėra įmanomas. Aš nemanau, kad čia kas nors naujas, naujas skaitmeninėje erdvėje. Jeigu mes sakome, kad Sparta 12-13 metų e, kontekste bus pakankamas 2020 metais, tai ko gero skaitmeninė tikrovė bus visiškai kitokia. O galvojant apie kaimiškųjų regionų plėtrą, vystimasi, tai ko gero atsisakius to mm, spartaus e, interneto, tie regionai dar labiau atsiliks 2020 metais. Ir pranešėjas teisingai pastebėjo, kad mes galime pateikti pakeitimus, dėl kurių susidarėme balsuodami praėjusį kartą, tą ir turėtume padaryti. O dabar kaip išspręsti finansavimo klausimus viskas buvo taip pat ir anksčiau. Jeigu pažvelgtume į bendrą padėtį, tai 9 milijardai yra daug daugiau negu vienas. Galbūt netgi 9 kartus. Turint omenyje, kokios investicijos yra reikalingos, tas vienas milijardas yra labai nedidelė suma. Todėl mes turime taupyti lėšas ir tiesiog mobilizuoti tas investicijas į specines rytis, į tinkamas rytis atsižvelgdami į tikslus ir kriterijus. Kad mes turime tiesiog mm, viską sudėti į lentelę, kaip elgsimės ateityje. Ir žinoma, reikėtų pagalvoti apie tai, kaip e, naudoti sangodos fondų lėšas. Tai labai svarbus aspektas diskusijose komisijoje ir taip pat priimant sprendimą šiame komitete. Aš galiu dar kartą pakartoti, kad aš pritariu pranešėjo požiūrį šio klausimo. Ir galiausiai, kadangi pasikeitė biudžetas, tai nereiškia, kad pasaulis pasikeitė. Todėl mes turime patiksinti kriterijus ir mes turime mobilizuoti pakankamai lėšų investicijoms, galbūt ES lygmenių ar valstybių lygmenių. Mes turime laikytis tų tikslų ir tiesiog pragmatiškai turėtume jų siekti. Pranešėjai siūlė vadovautis pragmatiškiu požiūriu ir aš pritariu jam. Dėkoju kolegai Okmar, SND atstovė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, savo ruoštų norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai, ponui Došinovskijui. Jis e, iš tikrųjų pradėjo dirbti vadovaudamasis e, bendradarbiavimo dvasia, jis iš karto pradėjo dirbti su šešėliniais pranešėjais ir aš jam už tai esu dėkinga. Mes esame labai nusivylę tuo, kad skaitmeniniai tinklai tarybos ir valstybinarių nebuvo įvertintos, kai labai e, prioritetiniai. Ir ponas Hokmark sakė, kad, e, kad EITP e, mums yra reikalinga tam, kad mes galėtume atkurti augimą. Diskusijos kolegos dabar sukasi aplink tą milijardą, kuris mums liko. Ir prie jūsų klausimo aš norėčiau pridurti dar vieną klausimą, kuris yra susijęs su infrastruktūra. Kad mes turime tik vieną milijardą ir tai jis bus skirtas paslaugoms. Tačiau man panašu, kad bus pabandy, bandoma parlamentą išstumti iš diskusijų apie infrastruktūrą. Jei jei tai įvyks, jei e, finansavimas nukeliaus kitais keliais, tuomet e, gali būti, kad e, parlamentas bus visiškai išstumtas iš šios ryties. O aš manau, kad tai būtų neteisinga. Bet to, jei mes pažvelgsime į tai, kaip elgesi komisiją ir kai matome, kaip elgesi Ir kaip elgesi e, transliuotojų organizacija yra visiškai nepriimtina. Panašu, kad e, manoma, jog e, telekomunikacijos yra riziki, labiau rizikingas sektorius. Ir teigiama, kad mes turėsime ieškoti e, valstybės garantijų. Bet juk mes negalime reikalauti, kad valstybės narys dabar e, investuotų dėl to, kad e, tos investicijos po to gali neigiamai atsiliepti valstybės skolos skaičiavimui. Be to, Jei pažvelgsime į tai, kaip elgėsi Europos in, uh, investicijų bankas, kaip jis pasirinka projektus, pamatysime, kad jisai dažniausiai pasirinka nebūtinai tuos projektus, kurie pagal bendro sprendimo procedūrą buvo, buvo pasirinkti kaip prioritetiniai projektai. Mes e, jau kalbėjome apie tai, kad valstybės narės e, yra labai skirtingos, skiriasi jų ir gyventojų skaičius, ir geografinė padėtis. Mums reikia priemonių, kurios būtų e, sąžiningos, kurios būtų pritaikytos prie visų valstybinarių poreikių ir kartu tos priemonės turėtų padėti valstybėms narėms pasivyti kitas uh, pažangesnės šalis. Aš manau, kad komisija ir valstybės narės turėtų įsiklausyti į mūsų nuomonę. Turime ir turiu daryti spaudimą ir aš pirmiausia galvoju apie penktojo straipsnio trečio punkto B dalį. Toliau paslaugos, aš manau, kad mūsų požiūris yra teisingas, bet išteklių turime vis mažiau ir todėl turime pasirinkti, kuriems projektams skirti tuos pinigus. Ir apie tai galime bus kalbėti, nes e, jei mes e, leisime tą, vien, tą vieną milijardą e, daugybę įvairių smulkių projektų, vargu ar pasieksime realų rezultatą. Ir mes sieksime kompromiso, nes aš esu įsitikinusi, kad e, Europos parlamentas turėtų išsakyti koordinuotą poziciją šiuo klausimu. Ir mes nekart jau esame įrodę, jog gebame įveikti nuomonių skirtumus egzistuojančius tarp mūsų ir nebejoju, kad šį kartą mums taip pat pavyks susitarti. Alde, prigo. Dėkuoju, toliau ponas Kreutzmann. Alde frakcijos šešėlinis pranešimas. Ačiū pirmininkė. Aš norėjau kalbėti apie naują pasiūlymą, tačiau paminėsiu kai kuriuos asmenius dalykus. Iš esmės pasiūlymas yra tinkamas ir žinoma, reikia sutelkti dėmesį tas apkarpytas biudžeto lėšas į nukreipti į specifinius projektus ir kurti papildomą europinę vertę. Dėl plačiajuostio šio ryšio įdėgymo. Aš manyčiau, kad valstybės narės dabar turi imtis konkrečių žingsnių, netgi tie 7 milijardai eurų iš tikrųjų buvo lašas dykumoje, lietaus lašas dykumoje. Taigi šią temą, kadangi pinigai yra apkarpyti, jau nebeaktuali o dabar reikėtų galvoti apie skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą. Jeigu pažvelgtume į konkrečias temas, tai ko gero kiekvienoje srityje iškyla specifinių iššūkių. Ir visų dėl to reikėtų koreguoti mūsų teisėkuros programą. Elektroninis parašas, elektroninė sveikata, taip pat e, internetiniai viešieji pirkimai yra tos programos, kuriuoms reikėtų teikti prioritetą. Aš manyčiau, kad reikėtų iki mūsų kadencijos pabaigos užbaigti diskusijas ir suteikti atitinkamus įgaliojimus, kadangi visą tai labai svarbu yra steigiant naujas įmonės ir taip pat uh, kuriant papildomą vertę ekonomikai ir taip pat uh, galvojant apie naudą visiems piliečiams. Tie svarbiausi skaitminiai projektai neturėtų būti tokie, kuriuos galima nubraukti tiesiog raudonoju nu, nu, nu, nupieštuku, nubraukiant lėšas. E, reikia galvoti apie ateitį ir, žinoma, turėti omenyje, kad tokie lėšų apkarpimai visada yra įmanomi kai kuriems kolegoms atrodo tam tikros priemonės nepriimtos, kaip pavyzdžiui nelegalaus turinio įrašų ištrynimas, tačiau vis dėlto aš manau, kad čia reikėtų laikytis nuoseklios nuomonės. Vokietijoje mokytojai ir tėvai labai gerai vertina tą kontrolės funkciją ir todėl man pateikė jau pakankamai daug e, skundų dėl to, ar toliau galima tęsti tas švietimo kampanijas. Aš nežinau, tačiau manyčiau, kad bendradarbiavimas turėtų būti tęsiamas ir norėčiau pridurti, kad visada siekiame priartėti prie visuomenės, prie žmonių. O dabar turėdami visai mažai lėšų turėsime ir toliau siekti mūsų e, piliečių pritarimo, turiu omenyje ir artimiausius rinkimus. Manau, kad mūsų terminai yra tikrai labai griežti ir jie verčia mus priimti patys tinkamiausią sprendimą. Grazie. E la parola ora. Ačiū. Emilija Antristoter, prašau. Labai ačiū, pirmininkė. Iš pradžių norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad pradėjo diskusijas dėl šio naujo projekto. Taip pat ir mums, žaliesiems, kad tai yra svarbu kaip ir kitoms politinėms frakcijoms. Labai svarbu įtraukti kiek galima daugiau to, dėl ko mes vieningai sutarėme jau praeisiais metais mūsų komitete. Čia mes kalbame apie plataus užmojo tikslus, kalbant apie pačios ryšį, čia yra svarbu apie atrankos kriterijus, kalbant apie bendro intereso projektus ir norėčiau išreikšti savo nuolatinę paramą e, investicijoms į infrastruktūrą, siekiant sukurti uh, saveikumą. Manau, jog tai yra labai svarbu Europos piliečiams, apie tai kalbėjo ir kiti kolegos jau šiandien. Mes turime būti susijungę ir nereikėtų dar labiau didinti tos e, skaitmeninės atskirties, kurie ir anksčiau kėlė problemų. Kalbant apie paslaugas, dabar matome, jog šiek tiek pasikeitė e, dėmesys šiai sričiai, šiek tiek nebenorima įtraukti paslaugų sritį į E, dokumentų paketą, kalbant apie infrastruktūrą. Ypač kalbant apie skaitmeninę infrastruktūrą, tai yra lyg tam tikras keistas, e, net pažįstamas objektas e, europiečiams. Jau šiandien mes girdėjome diskusijas apie elektroninės atpažinties ir kitų paslaugų reglamentavimą kaip reikėtų tai spręsti. Taigi aš tikrai labai džiaugiausi girdėdama, kad pranešėjas paminėjo tokį projektą kaip Europeana. Jis šiuo metu jau pažengė gana toli. Šis projektas yra susijęs su kultūra, taigi norėčiau pasvarstyti, ką Europos Sąjunga galėtų padaryti man, kaip jaunai Europos Sąjungos pilietiai, kuri galbūt nesupranta, kodėl pirmiausia buvo įsteigta ES. Aš neprisimenu nieko, kas vyko prieš 1995 metus ES, prieš tą laikotarpį įvyko dideli socialiniai pasikeitimai. Aš tai žinau tik iš faktų ir iš nieko daugiau. Ir prisimenu, kad mes e, valstybėse narėse susidūrėme su ekonominiais ir socialiniais sunkumais ir tokiu metu mums yra svarbu investuoti į kultūrinę e, sanglaudą ir tai gali skatinti tokie projektai kaip Europeana. Antraip, kaipgi kitaip mes galėsime e, susisėti su ta Europa. Ir daugelis kitų jaunų žmonių Europoje, tokie kaip aš, tikrai galėtų pasinaudoti tokio pobūdžio investicijomis į infrastruktūrą, į kurios mums padėtų labiau suprasti istoriją. Ačiū. Ačiū. Dabar išklausysime kitų kolegų. Prašau. La kolega Ford. Kolegė Ford. Ah. Um, and thank you very much. Labai ačiū pranešėjai, šešėliniams pranešėjams už jūsų nuveiktą darbą, dėl to mums pavyko išsiaiškinti padarytus pakeitimus. Šis klausimas yra gana sudėtingas, tačiau manau, jog jis yra labai labai svarbus. Čia buvo išbraukti tam tikri žodžiai 38 puslapyje, čia kalbama apie saugumą ypač susijusi su tokiamis organizacijomis e, kaip e, pagalbos linijos e, sveikatos srityje, pagalbos srityje, pavyzdžiui, kalbant apie nelegalų, nelegalius veiksmus susijusius su, su vaikais ir panašiai. Čia vykdoma veikla 30 skirtingų šalių, darbas yra ypač svarbus siekiant kovoti su šiais siaubingais nusikaltimais, dėl ko kyla pavojus vaikams. Ir tokiuose pagalbos linijose e, dažnai jos nepadeda vaikams užtikrinti ateities. Yra tam tikras neiškumas. 36 puslapyje kalbama apie tokias platformas, tarptautinės platformas. Taigi mes turime čia suteikti aiškumo šioms organizacijoms, jų finansavimas vis dar yra programuojamas nacionaliniu lygiu. Reikėtų, kad iš interneto puslapių dinktų toks turinys, čia reikia bendradarbiauti su policija. Žinau, jog darbas yra labai sunkus ir žinau, kad mūsų valstybėse tikrai yra labai siaubingų atvejų. Tikiuosi, jog jūs niekada su jais nesusidursite Tikrai tikiuosi toliau bendradarbiauti su pranešėju ir šešėliniais pranešėjais e, tam, kad e, būtų į visos e, konkrečios formuluotės, kad tos organizacijos, kurios vis dar yra finansuojamos kaip nacionalinės organizacijos, galėtų tapti europinėmis ir taip pat ir tarptautinėmis platformomis. Taip pat tie, kurie pasirašėte deklaraciją, nepasirašėte deklaracijos numeris 3, prašau tai padarykite, kadangi tai tikrai yra labai svarbu, tai yra labai svarbu jauniems žmonėms susidurintiems su tokia augančia rizika. Turime užtikrinti taip pat, kad šios organizacijos nebus pamirštos, kuomet skirstysime lėšas. Ačiū. Grazie la collega Ford, la parola Audi, prego. Ačiū ponia Ford. Ponas Odį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu tarptų, kurie yra labai e, nusivylę dėl to, kokios darybos vyko Europos vadovų taryboje vasario mėnesį ir e, dėl tos tarybos sprendimų transeuropiniai tinklai tikrai nukentėjo, visiškai nepagristai. Dėkuoju mūsų pranešėjai, kuris jau tapo šių klausimų specialistu ir jis nemažai dirba. Dėkuoju šešėliniams pranešėjams. Dėl tikslų visi sutarėme. Toliau. Finansavimas čia yra kitas dalykas. Valstybių vyriausybių vadovai pareikalavo vienoje pastraipoje, kurios daug kas nepastebėjo, kad Europos investicijų bankas ištirtų uh, finansavimo, kuris e, vykdomas tiek valstybės narėse, tiek ES lygmenių, e, tiek apskritai įvairiais finansavimo lygmenimis e, galimybės. Nežinau, kaip čia galima būtų tą apibūdinti, bet, žodžiu, Europos investicijų bankas buvo paragintas ieškoti naujų, naujoviško, naujoviškų finansavimo modelių. Uh, Ir kai kalbame apie telekomunikacijas, čia taip pat tampa aktualus klausimas, kaip galima būtų finansuoti ne vien investicijas, kurių graža yra akivaizdi, ne vien investicijas, kurių graža, tai gražos niekuomet nesusila, nesusilauksime, bet tos, tas investicijas, kurios atsiduria pilkojoje zonoje. Tai yra dažniausiai investicijos į viešąjį sektorių. Uh, Ar mes dažnai kalbame apie Europos investicijų banką ir iš tikrųjų šio banko vadovai nori, kad šis bankas būtų solidus ir todėl be abejo jo reikas turėtų būti išlaikytas pas aukščiausias. Europos investicijų bankas pritraukia lėšas iš įvairių šaltinių ir būtų gerai, jei mums būtų taip pat paaiškinta, kaip yra finansuojamos šios investicijos. Čia galima būti kalbama ir apie nuosavus išteklius. Ir aš manau, kad mes turime atlikti politinę peržiūrą. Tai, ko mes reikalaujame dėl daugiametės finansinės programos, parodo, jog mes suprantame, kokia yra situacija valstybės narėse ir todėl tas, tam milijardų privalome pritarti, bet mes turime reikalauti kad mes ne vien atliktume, ne, ne vien peržiūrą, bet kad 2016 metais mes pradėtume politinę diskusiją. Tuomet turėsime naują komisiją, naują Europos vadovų tarybos pirmininką, naują Europos parlamentą, gal Junktinė karalystė tuomet nebebus Europos Sąjungos narė, tuomet situacija gali būti visiškai kitokia. Ir gali būti taip, kad tuomet bus geresnės sąlygos kalbėti apie finansavimą, kuris yra reikalingas transeuropiniams tinklams. Kas pasitikės e, mumis, jeigu mes neinvestuosime į viešojo intereso projektus. Ir aš manau, kad Europos parlamentas turėtų parodyti, jog galima investuoti į tas pilkasias sritis, tos sritis niekuomet nesudomins privačių investuotojų, jeigu mes nepadėsime jiems dalyvauti šiuose projektuose. Again, Dėkoju, pirmininkė. Atsiprašau, kad dar kartą paprašiau žodžio. Ponas Odijų iškėlė daug įdomių klausimų ir mes dar apie juos kalbėsime šešėlinių pranešėjų posėdėje. Aš e, esu jaunas žmogus ir mane domina e, transeuropiniai tinklai ir aš matau daug nesaugumo. Todėl labai svarbu yra nepamiršti, jog kad organizacijos, kurios gauna finansavimą iš DFP, dažnai yra priva, e, privačios ir jos gauna finansavimą ir iš, e, ir iš kitur. Ir kartais būna taip, kad e, tos organizacijos gali net riboti prieigą prie interneto. Ir pavyzdžiui, aš visiškai neseniai sužinojau apie domen, galimą domenų filtravimą, kuri atliktų infrastruktūros e, operatorius, nes būtent jis nuspręstų, ką gali savo platformoje sakyti vienas ar kitas e, e, vartotojas. Ir tai būtų nenaudinga mums visiems. Tikrai būtų negerai, jeigu mes tokiai sistemai pritartume. Ir panašu, kad komisija kad ir nelabai aiškiai ir nelabai garsiai, vis tiek savo kibernetinio saugumo strategijoje remia tokį požiūrį, remia tokį bendradarbiavimą tarp verslo įmonių. Ir aš manau, kad komisija turėtų suvokti, jog toks požiūris kenkia mūsų raiškos laisvai. Ir Europos parlamente mes apie tai kalbėjome, valstybės narėse vyksta diskusijos, jau Vokietijoje jau du, ilgiau nei dviejai metai kalbama, pavyzdžiui, apie tai, ką reikia daryti su vaikų išnaudojimo, su vaizdinė medžiaga rodančia vaikų išnaudojimą, seksualinį išnaudojimą internete. Diskusijų buvo daug. Ir uh, čia reikėtų nepamiršti, kad nemažai organizacijų, kurios gauna finansavimą iš e, saugesnio interneto programos, nenori bendradarbiauti su valdžios atstovais. Ir ta programa saugesnis internetas panašu, kad e, tikrai neįtin gerai veikia. Aš tai bent jau nematau teigiamų jos veiklos rezultatų. Sì, non è molto usuale, diciamo, questo, questo ma, ma credo, credo... Na kągi, Aš šiek tiek turėsiu pakeisti įprastinę darbo tvarką. Tvarką, ponė Ford, prašau. Oggi ci permetta, se c'è una richiesta di intervento, di dare la parola. Keli kolegos paprašė žodžių ir kadangi laiko dar turime, tai aš suteiksiu žodį antrą kartą poniai Ford. Prašau, ponio. Taip, aš norėčiau pakviesti Jūs atvykti į uh, savo regioną ir susitikti su vienos organizacijos, kuri uh, kovojo su seksualiniu vaikų išnaudojimu internete atstovais. Nereikia sakyti, kad visos organizacijos netinkamai veikia. Prašau, ponas Kreutzmann. Stützen. Galiu pritarti. Čia mes kalbame nebe apie cenzūrą, jos niekas nepagėdauja, apie tai kalbama ir Vokietijoje. Tačiau ClickSafe yra programa, kuria yra kovojama prieš e, e, dešinį e, ekstremizmą, prieš vaikų išnaudojimą, seksualinį išnaudojimą ir ta programa leidžia susisiekti su tų paslaugų teikėjų, tartis raginti, kad jisai tiesiog saugant jaunus žmonės, išimtų tą medžiagą iš interneto. Aš manau, kad čia nereikėtų painioti dalykų, kurias siūlome su cenzūra. Mes visi pasisakome prieš cenzūravimą, prieš blokavimą. Tos e, institucijos, šios tarnybos tiesiog kreipdamosis į paslaugų teikėjus dažnai tiesiog būna išgirstos. Žinoma, negalima vertinti visus vienu matu, tačiau aš manyčiau, kad apginti jaunus žmonės turėtų būti visų mūsų pagrindinis tikslas. Grazie per questi chiarimenti su un tema. Dėkoju už paaiškinimus. Prieš suteikdama žodį komisijai, aš pati norėčiau kai ką pasakyti. Aš manau, kad Ši tema yra aktuali ir ją domisi nemažai kolegų. Mes visi apgailėstaujame, jog skirtas finansavimas yra akivaizdžiai nepakankamas. Ir mes nesuprantame, kodėl valstybės narės taryboje nesupranta, jog labai svarbu yra skatinti šios sektoriaus augimą. Aš manau, kad mes turėtume reikalauti, jog būtų vykdoma peržiūra Ir e, mes turime turėti galimybę peržiūrėti biudžetą e, įpusėjus daugiamečiai programai. Tai būtų aktualu ne vien, kai kalbama apie telekomunikacijas, bet ir apie kitus sektorius, kurie gali skatinti ekonominį augimą. Ko gero bus patekta nemažai pakeitimų šiam e, dokumentui. Ir Dažnai, kai kalbame apie ilgalaikę viziją, ilgalaikės investicijas, surasti finansavimą gal ir nėra labai sunku, bet kai mums reikia lėšų dabar, tuomet visuomet susidurėme su lėšų stygiaus problema. Todėl turime aktyviai veikti tam, kad kuo geriau būtų panaudotos turimos lėšos. Kai kalbame apie telekomunikacijų, pas, telekomunikacinių paslaugų infrastruktūrą, reikia nepamiršti, jog reikia pritraukti privačius investuotojus, e, investuotojus, kurie norėtų investuoti į, į įvairius projektus. Tokių investuotojų Europoje apskritai yra. Yra įmonių, kurios norėtų. Da, dirbti su valstybės sektoriumi pagal viešo ir privataus sektorių partnerystės e, principą. Beje, įvairiose frakcijose vyko įvairius seminarai ir klausimai šią temą ir nebejoju, kad jie paskatins kolegas pateikti nemažai įdomių pakeitimų. Norėčiau priminti pranešėjai. kad pranešėjas paprašė, kad e, terminas pateikti pakeitimams būtų nustatytas iki e, šios sava, savaitės pabaigos. Mes manome, kad birželio 25 diena galėtų būti tinkama. O dabar norėčiau suteikti žodį uh, direktoriui Viola. Mes visuomet džiaugiamės, kad jūs ateinate mūsų komitetą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir dėkuoju Jums už galimybę pakalbėti šios, šią svarbę temą įtrė e komitete. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už jų pastangas, už jų darbą. Pranešėjas ir šešėlinė pranešėjai stengiasi užtikrinti, kad šis pranešimas būtų parengtas uh, iki atostogų ir tam, kad galima būtų kuo sparčiau dirbti toliau, tam, kad mes spėtume iššokti į tą Europos infrastruktūros tinklų priemonės traukinį. Dirbti nėra lengva, nes mes turėjome šiek tiek pakeisti savo. Uh, savo požiūrį, bet jau žinome, kad buvo drastiškai sumažintas e, mums skirtas finansavimas, šiems e, e, tikslams skirtas finansavimas. Norėčiau kai ką paaiškinti tam, kad jūs geriau suprastumėt, ko mes siekime savo pasiūlymais. Pirmiausia, norėčiau paaiškinti, kaip mes ketiname elgtis su biudžetu. Turime tik vieną milijardą. Štai tokia yra tikrovė. Savo pasiūlyme mes pagrindinį dėmesį skiriame paslaugoms ir mažiau dėmesio skiriame infrastruktūrai. Iš esmės, aiškiai nėra atskirtos šios dvi sritis, nes mes norime turėti tam tikrą lankstumą, bet leiskite paaiškinti, kas yra infrastruktūra. Mes manome, kad e, kiek bus skirta infrastruktūrai. Mes manome, kad infrastruktūrai bus skiriama maždaug apie 20 procentų viso turimo finansavimo. Tai yra tarp 100 ir 200 milijonų. Tiek daug maž mes e, ketiname skirti infrastruktūrai, o visos kitos lėšos bus skirtos paslaugoms. Taigi tai gali būti 80-85 procentai visos, e, visos skirto finansavimo kaip nu, bus naudojamos infrastruktūrai skirtos lėšos. Čia norėčiau iš karto aiškiai pasakyti, kad mes norime greitą eigio, mes norime interneto Europoje, mes norime, kad spartusis internetas taptų realybę. Labai keista yra mus kaltinti tuo, kad mes nenorime, jog tas spartusis internetas būtų prieinamas kaimo vietovėse. Jūs e, tikriausiai gerai suprantate, kad kai mes turime tik kelis milijonus, e, vargu ar galime kalbėti apie rimtas investicijas į infrastruktūrą. Taigi, kaip bus naudojamos lėšos? Situacija yra labai sudėtinga. Iš esmės, čia galima būtų viską palyginti, sakykime, su tuo, kaip jūs ateinate į e, automobilių saloną ir jūs norite įsigyti Ferrari, bet sakote, aš noriu sumokėti pirminę įmoką ir ta įmoka gali būti tik tai vienas euras. Ir gali būti, kad to salono pardavėjas pasakys, a, aš matau, kad jūs esate perspektyvus klientas, todėl aš jums leisiu taip daryti, bet gali būti, kad taip ir neįvyks. Gali būti, kad uh, internetinių informacinių ryšių technologijos bus pasirinktos kaip ketvirtasis e, prioritetas. Ir tuomet e, galima bus kalbėti ir apie taip, kaip galima būtų geriausia pritaikyti struktūrinių fondų lėšus. Ir tie, tos lėšus galėtų e, papildyti privačias investicijas. Taigi mes manome, kad galima per struktūrinius fondus būtų paskatinti privatų sektorių investuoti. Be abejo, mums reikia daugiau investicijų, mes nenuleidžiame rankų, kaip tik atvirkščiai. Jūs jau girdėjote apie mūsų planus reglamentavimo srityje. Jūs žinote, kad mes siekiame e, kuo labiau, e, e, kuo labiau, kuo bendresnės vidaus rinkos. Ir mes manome, kad struktūrinių ir investicinių fondų lėšos galėtų būti čia pritaikytos tam, kad galima būtų paskatinti uh, privatus investuotojus investuoti į regioninius projektus. Turime ir kai kurių tokių naujoviškų idėjų ir pabandysime jas pritaikyti naudodami EITP turimą finansavimą. Tai bus įdomus pavyzdys to, kaip galima būtų struktūrinius fondus pritaikyti infrastruktūros projektams. Toliau paslaugos. Mes manome, kad nereikėtų suskirstyti finansavimą pagal tas paslaugos, kurios yra nurodytos pasaraše. Dėl dviejų priežasčių. Ir pirmiausia, norėčiau pasakyti štai, kad mes neturime pakankamai pinigų, kad galėtume patenkinti visus prašymus, kuriuos gauname iš įvairių pusių ir, kurio, ir kurie yra susijęs su jau tomis paslaugomis, kurios jau yra teikiamos. kad ir kiek turėsime pinigų, akivaizdu, kad turėsime jų nepakankamai. Kultūros e, e, viešo administravimo srityje, e, elektroninės atpažinties srityje, saugiosio interneto programuose yra labai daug svarbių paslaugų, svarbių veiksmų, kuriuos reikėtų finansuoti, bet Neaišku, ar mes galėsime tą padaryti. Dar turėsime palaukti, kuo baigsis darybos tarp Europos parlamento ir tarybos. Naujame pasiūlyme yra šiokių tokių gairių. Tai yra tai, kad mes skirsime pirmenybę tiems projektams, kurie po to, kai uh, kai bus išnaudotas iš EITP e gautas finansavimas, e, įrodys gebančios veikti toliau. Remiantis šiuo principu mes pasirinksime, kuriuos, kurias paslaugas reikėtų pirmiausia finansuoti. Tačiau mes norime, kad mums būtų paliktas tam tikras lankstumas. Mes išnagrinėsime pirmąjį e, e, darbo planą, pažiūrėsime, kokie, koks jisai bus ir po to spręsime konkrečiai, kiek lėšų skirti konkrečioms paslaugų rušims. Ir be abejo savo nuomonę pato galėsime aptarti su Europos parlamentu. Taigi, ponė pirmininkė, taip trumpai galima būtų apibūdinti situaciją leiskite jums taip pat papasakoti ir apie tai, ką mes sužinojome bendraudami su valstybėmis narėmis. Aš korepėrį pristačiau peržiūrėtą programą, pirmininkaujantį šalis pristatė pažangos ataskaitą telekomunikacijų ministrų taryboje birželio 6 dieną. Mes matome, kad valstybės narės šiuo metu yra pasidalijusios į dvi stovyklas, kai kurios valstybės narės pritarė šią programą, kai kurios labai aiškiai pasipriešino mūsų pasiūlymams. Taigi mes dar stebėsime, kaip vyks darybos taryboje. Yra tokių klausimų, kuri yra susiję labiau su instituciniais dalykais, esper grupės vaidmuo ir kaip bus organizuotas e, institucinis bendradarbiavimas. E, šiems dalykams iš esmės buvo pritarta. Tai tiek, dėkoju. Dėkoju, Titumazo. Mes tikimės, kad paž... pažengsime į priekį ir dėrybose su taryba. O dabar norėčiau Tačianovskis skaiti žodį. Ačiū pirmininkė. Norėčiau nekartoti tų dalykų, kurie jau buvo paminėti. Norėčiau padėkoti kolegoms už pastabas, už pasiūlymus. Mes puikiai suprantame, kad vienas milijardas eurų yra labai nedidelė suma jos tikrai nepakaks išspręsti visas problemas. Aš taip pat pritariu kolegai Odį, kuris magė, kad reikia ieškoti ateityje naujų kelių ir galimybių sutelkti dėmesį į naujas perspektyves programas ir įgyvendinti tas, kurios yra svarbiausias mūsų ateičiai galbūt mm, galėtų būti kokiu nors kitokių finansavimo galimybių kitame programavimo periode. Aš tikiuosi, kad šitas dokumentas bus patvirtintas, tačiau kol kas mes tik tai pradėjome diskusijas, kadangi reikia įvertinti daug kitos medžiagos, kitų dokumentų, o tas vienas milijardas yra nedidelė suma, kurią mes galime tiesiog paremti perspektyves programas. Reikia sutelkti dėmesį į plačiai juostį ryšį, į skaitminės paslaugas, į mm, paslaugų teikėjų sąsajas. Aš paminėjau Europeaną projektą, taip pat norėčiau paminėti, kad paslaugos, kurios yra labai svarbios mūsų saugumui ir yra ypatingai finansuotinos, tačiau kita vertus mes nenorime į, į, į įstatymus įtraukti cenzuravimo. Aš esu profesionalus programuotojas ir komis, susit, konferencijose mes dažnai galvodavome apie tai, kaip reikėtų užkirsti kelią nelegalaus turinio skelbimui internete. Tai yra labai sutingi dalykai, reikia kovoti su tokia nusikalstama veika, kadangi internetas yra labai e, atvira erdvė. Bet Kita vertus, mes neturime pamiršti švietimo, kadangi jis yra viena iš svarbių sudėdamųjų mūsų veiklos dalių. Dėkoju Jums už pasisakymus, dėkoju už diskusiją, dėkoju už paramą kolegoms, kadangi mes dirbame visi labai spaudžiant laikui. Dėkoju. Taigi, Baigėme aptarinėti šitą darbuotvės klausimą. Dėkoju kolegoms, kurie pasisakė, dalyvavo diskusijoje. Sakiau, kad septintąjį darbuotvės klausimą atidame ateičiai, kadangi neturime informacijos apie vykstančius trišalius dialogus. O dabar skelbiu pietų pertrauką, susitiksime trečią valandą 6Q2 salėje.